So, good afternoon, everybody. Let's... Labą dieną. Pradedame pakomitečio darbą. Darbo atvarkiai jokių pasiūlymų nepateikta. Taip pat išdaliname kovo ir vasario mėnesio posėdžių protokolus. Negirdėjau jokių pastabų apie protokolus. Toliau pirmininkės pranešimai. Taigi praėjusi e, plenarinė sesija, sesija Strasbūrė patvirtiname pranešimą, kurį paraneš, parengė ponia Vaiderė apie finansinės ir ekonominės krizės įtaką žmogaus teisėms. Reikia priminti, kad 1,2 milijardo, milijardo žmonių gyvena skurde ir neturi jokių socialinės saugos užtikrinimų. Jungtinių pagal jungtinių tautų pozicijos mes savo rezoliucijoje prašome e, socialinės apsaugos sistemas kurti besivystančiose šalise, taip pat raginame šalis krizės nepanaudoti kaip preteksto mažinti vystamąją paramą ir daryti daugiau e, į praktikoje gyveninant ekonominės ir socialinės teisės. Taip pat patvirtiname ES ir Ukrainos vizų režimo palengvinimo susitarimą. Politinėse frakcijose vyko gyvos diskusijos, ar tai daryti ar ne. Ir e, prieš gėjus nukreiptas teisės akto projektas Ukrainoje, kuris daugiau mažiau yra e, sulygina homoseksualumą su pedofilija, tačiau sustarimas yra patvirtintas ir mes turėsime sekti, kaip bus tvarkomasi su šiuo teisės aktu. Vyko ilgos diskusijos dėl Turkijos pažangos ataskaitos 12 metams. O dėl žmogaus teisės situacijų, tai pažymima, kad nauja konstitucijos projektas yra parengtas, tačiau procesas pats yra labai lėtas reikia įgyvendinti 2010 metų konstitucinius pakeitimus e, personalio asmenų, karinio teisingumo ir lyčių lygybės srityje. Taip pat reikia reformuoti teismų sistemą, labai ilgi yra iki teisminiai sulaikymo laikotarpiai. Pavyzdžiui, reikia e, priminti jiems, kad reikia gerinti žiniasklaidos laisvės situaciją ir e, priimti visą apimančius antidiskriminavimo teisės aktus Turkijoje. LGBTI e, asmenų saugumo klausimas keliamas. Reikia dėti daugiau pastangų kovoti su homofobija. Taip pat rezoliucijoje sveikiname tai, kad ir e, vyksta tiesioginis politinis dialogas tarp vyriausybės ir Čelano kuris yra PKK kurdų partijos vadovo. Tačiau pozityvų yra, tai yra pozityvų, tačiau reikia daugiau dėti pastangų, kad būtų rastas ilgalaikis politinis sprendimas. Taip pat patvirtintos pažangos ataskaitos dėl Jotkalnyjos, Kosovo ir Serbijos. Visose šios pranešimuose pažymimi žmogaus teisų klausimai, pavyzdžiui, Serbijoje dėl žiniasklaidos laisvės apsaugos, atsiprašau, Jotkalnyje, moterų teisų lyčių lygybės, Serbijoje daug kalbama apie teismų problemas, kovos su korupcija, žiniasklaidos laisvė ir mažumų apsauga. Kosove panašios problemos yra keliamos, įskaitant kovą su organizuotų nusikalstamumu ir korupcija. Taip pat kalbama apie viešųjų asmenų veiklos tyrimus ir jų areštus, tam reikia daugiau skaidrumo. Tuomet toliau dėl Makedonijos pažangos ataskaitos, ji yra gana pozityvi. Ten yra nuostata, kad reikia skurti tyrimo komitetą. Ir tikimės, kad jos e, tos, e, to komiteto rezultatų diskusija vyks. Ponas Havitas neseniai lankėsi šioje šalyje ir seks situaciją šalyje ir tik, tikriausiai mums pakomitetėjais papasakos apie situaciją. Patvirtintos kelios e, rezoliucijos kalbos tvarka. Viena buvo skirta bado streikui Gvantaname. Parlamento dauguma nusprendė netvirtinti rezoliucijos dėl išpolių Bostone. Dabar suprantama, kad politinės frakcijos grįž prie šios temos gegužės mėnesio plenarinės sesijos metu. Bet pirmiausia, turi vykti oficialus procesas. E, tai turi būti patvirtinta pirmininkų suėgoje, po to galutinai patvirtiname rezoliuciją dėl situacijos Kazahstane ir pabrėžiame, kad kokia yra pono Kozlovo, pono Kurašimo ir ponios Tuletajevos situacija. Šiandien sužinojame, kad jai nesutikima medicinė pagalba, kokios jai reikia. Toliau buvo patvirtinta rezoliucija dėl Vietnamo, dėl žodžio laisvės ir kritikuojama e, nuosprendžius žurnalistams ir tinklaraštininkams ir pasmerkėme žmogaus teisų pažeidimus. Tikimės, kad žmogaus teisų dialogas tarp ES ir Vietnamo leis pasiekti konkrečios pažangos žmogaus teisų srityje. Ir taip pat mes kreipiamės į vyriausiai galiotinę Catherine Ashton kad ji šį klausimą iškeltų darybose su Vietnamo vyriausybe ir aptarinės partnerystės ir bendradavimo susitarimo sąlygas. Kiti klausimai, galbūt tai, kas sakė viešą diskusiją už vakar užsienio reikalų komitete, kur atvyko Saudo Arabijos teisingumo ministras ir jis aiškino E, teismų reformas. Vakar jis daugiau kaip valandą diskutavo su jūsų pirmininkė kitais klausimais. Ir tą progą aš detaliai pasikalbėjau su juo apie atskirus individualius atvejus. Apie, e, mano žiniomis, jiems yra paskelbta nuos pirties nu, bausmė. Man patvirtino, kad taip nėra. Kaip anksčiau sakiau, buvo grėsmė, kad tas asmenų, asmo bus e, e, paralyžiuotas e, įvykdžius injekciją. Ministras sakė, kad tai nėra tiesa. Teisinė sistema neleistų to daryti Saudo Arabijoje. Aišku, daugeliu klausimų mūsų supratimas yra skirtingas pavyzdžiui, mirties bausmės klausimų taip pat. Taip pat kalbėjomės apie tarptautinės žmogaus teisų konvencijos įgyvendinimą nacionalinėje teisėje. Apskritai e, ministras buvo atviras, tačiau aiškiai pasakė, kad bus tam tikrų išlygų. Taigi šią situaciją reikės sekti taip pat. Taip pat gavau kvietimą apsilankyti e, Saudo Arabijoje. Dėl mirties bausmės Irane šyrit delegacija su Iranu pakvietė du ekspertus pateikti detalės ataskaitas ir tos ataskaitos rodo baisų iš tikrųjų vaizdą. Daug žmonių yra baudžiami mirties bausme sausio ir vasario mėnesį daugiau kaip 20. Ir girdėjau, kad 70 procentų žmonių, kuriems buvo patvirtintos egzekucijos, buvo perkybininkai narkotikais arba šiaip susijęs narkotikais. Ir tai taip pat e, reikia turėti galvoje, reikalaujant e, skirtingą elgesį iš mūsų valstybių narių, nes kai kuriuose valstybės narėse yra dvi šalių projektų. O vienu atveju ES remia projektą kur Iranas kovoja, Irano, Irano kovoja su prekyba narkotikais. Tačiau jeigu jų tokie areštai, e, areštų rezultatas ir egzekucijos, tai nemanau, kad tai turėtume toliau daryti. Toliau mirties bausmė taip, ne, ne taip seniai aš paskelbiau, kad buvo įvykdytos kelios mirties bausmės po mūsų posėdžio sustikau su Taivano ambasadoriumi ir išdėšiau jam savo poziciją, jie išdėstė savo poziciją, dėje. Balandžio 19 dar šeši žmonės buvo nubausti mirties bausme. Tai yra apgailėtina, nes Taivanas uh, taikė moratoriumą mirties bausmėje nuo 2010 metų. Tai yra nutraukė moratoriumą ir tikėtumėmės, kad jie vėl pradėtų įtaikyti. Aš e, padariau pareiškimą spausdai, kritikuodama e, mirties bausmės, o Taivano užsienio reikalų ministras sureagavo ir e, pasakė, kad aš pirmiausia turėčiau susitarti su Taivano žmonėmis prieš kritikuodama mirties bausmę. Aišku, man malonu, kad e, Taivano e, užsienio reikalų ministras skaito Europos parlamento spaudos pranešimus. Tačiau tam, kad susitarčiau su Taivano žmonėmis, tai reikėtų aptarti tai su dauguma pasaulio žmonių, nes netgi Europos Sąjungos šalise kai kurios e, gyventojų grupės ir reikalauja mirties bausmės, tačiau jeigu mes tai darytume, mes nebūtume tokie, kokie esame. Reikia politinių lyderių valios, kad būtų panaikinta mirties bausmė. Ir po to renkti kampanijos aptarinėjant, kokia yra mirties bausmės prasmė. Man atrodo, kad labai sunku paaiškinti e, logiką, sakant, kad e, paaiškinant, kodėl valstybė trukdo žmonės ir po to aiškina žmonėms, kad žudyti yra negerai. Dėl Bahreino vyko Formulės 1 lenktynės. Prieš tas lenktynės paskelbta nauja taisyklė, kad bus baudžiami žmonės, kurie protestuos įvairiais klausimais dėl žmogaus teisų situacijos Bahreinė, bausmės matytos griežtos. Man atrodo, buvo ketinama e, sutrukdyti demonstracijoms. Kol kas e, šiuo klausimu reakcijos nėra. Taip pat kalbėjausi šią savaitę su buvusiu parlamento pirmininku, iš ba, e, parlamento nariu iš Bahreino, kuris man priminė, kad ES turėtų daryti didesnį spaudimą Bahreino vyriausybei, kad e, būtų darima daugiau, daugiau įgyvendinant tyrimo ataskaitą. Taigi, praėjusią savaitę vyko nemažai. E, labai trumpai dėl Birmos. ES užsienio reikalų ministrų taryba nusprendė panaikinti sankcijas išskyrus ginklų tiekimą. Turime į tai atsižvelgti. Aš tikiuosi, kad tai padės šaliai plėtotis ir daugiau žmogų, žmonių įgis e, platesnės e, kultūrinės, e, ekonominės teisės, nes žinome, kad kaime žmonės ten gyvena gana didelėme skurde. Aš asmeniškai noriu pasakyti, kad mes, aš apgailestauju, kad be tam tikrų kriterijų panaikintos tos sankcijos, ką vyriausybė turėtų padaryti. Aišku, kad reformos vyksta, tačiau žvelgiant į brutalius veiksmus prieš musulmonus e, toje šalyje, e, prieš žmonės neturinčius pilietybės ir prieš turinčius pilietybę, tai aišku, kad einama visai netinkama linkme. O dabar, ką mes turime rankose, kaip mes galime daryti spaudimą vyriausybei, kad e, jie elgtųsi kitaip. Tačiau Iš mūsų komiteto pozicijų galima pasakyti, kad mes e, remsime visas pastangas gerinti žmogaus teisų situaciją toje šalyje. Ir per vieną iš artimiausių posėdžių išklausysime ataskaitą apie apsilankymą toje šalyje ir galėsime detaliau pakalbėti apie įvairias rytis. Taigi, toliau, pirmasis mūsų tikrasis darbo tvarkės klausimas yra keitimasis nuomonėmis su Žaklin Modima. Modina yra teisininkė Čede ir žmogaus teisų aktyvistė. Galbūt pamėtate, kad praėjusi posėdį mes prašėme išorės veiksmų tarnybos pateikti informacijos apie tai, kokia yra ES veikla e, pačioje šalyje. Ir dabar labai malonu, kad jūs atvykote pas mus, tokia žymi pilietinės visuomenės atstovė čia. De. Jums taip pat įteikta prestižė Martino Endelso premija 2002 metais. Sveikinu, nors tai vyko ir gana seniai. Tačiau tai rodo, kad jūs esate patyrusi žmogaus teisų pažeidimų nu, srityje kaip teisininkė ir daug daromte, kad uh, aukos praėjusio režimo aukos susilauktų teisingumo. Tai yra svarbi sąlyga tikram e, susitaikymui šalyje. Dabar mes norime jūsų išklausyti ir po to galbūt e, turėsime klausimą. Merci, e, Madame la Présidente. Dėkoju. Gerbiam žmogaus teisų komiteto pirmininkė, ponios ir ponai, Europos parlamento nariai. Norėčiau pirmiausia Jums e, nuoširdžiai padėkoti už e, tą garbę, kurią man parodote čia į Europos parlamentą pakviesdami Atvykti čia mums, žmogaus teisų gynėjams, yra didžiulis patvirtinimas, e, tiksliau padrasinimas, ypač mums, moterims, kurios kovoja kiekvieną dieną labai sudėtingomis sąlygomis, kartais netgi statydamos į pavojų savo gyvybės, pasaulyje, kuriame jėga yra visada vyriška. Gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamentarai, norėčiau pasinaudoti šią progą ir informuoti jūs apie du mano kovos aspektus. Pirmiausia, kova su nebaudžiamumu ir kitas aspektas būtų moterų ir vaikų teisės. Be jokios e, abejonės. Prieš 20 metų tarptautinė bendruomenė e, suteikė naują postumį kovai su nebaudžiamumu didžiųjų nusikaltelių. Tačiau Afrikoje dar daug ką reikia nuveikti šiame žemynė. Nebaudžiamumas yra kaip ir vežys, kuris kartu su korupcija graužia mūsų žemyną ir neleidžia mums mūsų tikrojo potencialo e, panaudoti. Mes, pilietinės visuomenės nariai, kovojame tam, kad sulaikytume šį vėžį nuo Tuniso iki Hararės, iki, nuo Dakaro iki Hartumo, e, Abidžane, Tripolį, Andžamenoje ir kitur. Te reikia tik tai pasižiūrėti e, į mūsų kovą, e, kai mes kovojame už mano šalies buvusio diktatoriaus Hisenė Habre išdavimą. Štai šiandien, 21-ame amžiuje, kartais paprasčiau yra priespaudą vykdyti, negu kad sulaikyti asmenį. Paprasčiau yra e, smurtą, negu kad e, teisingumą vykdyti po Nürnbergo proceso 60 metų praėjus štai tokia situacija. Habrė valdė Čadą nuo 82 iki 90 metų e, prieš pasitraukiant į Senegalą jis tai darė. Jo e, valdymo metu žiaur, e, žiaurus tautos naikinimai buvo vykdomi. 92 metais nacionalinė tyrimų komisija įvertino, kad jo režimas atsakingas už 40 tūkstančių žmonių e, pra, pradingimą arba mirti. E, liko daugybė našlių ir našlaičių dėl tokios veiklos. Būtent už tuos žmonės aš kovoju. Uh, Na, o štai šiandien, 2013 metais, tiesioginės ar netiesioginės to režimo aukos dar nėra atlygintos už savo kančias, nei pripažintos jų kančios yra. Habrė agent, Habrė agentai, vis, kurie anksčiau atlyginėdavo purvinus darbelius, niekur neprapuolė. E, štai pavyzdžiui, buvę policijos, politinės policijos direktoriai tapo, dabartinės policijos vadovai, prefektai tapo aukštais pareigūnais, e, kiti valstybės tarnautai tiesiog tapo. E, pavyzdžiui, žandarmerijos vadais ar e, kitais aukštais pareigūnais. Ir visas šis režimas turėtų būti išduotas teisingumui, tačiau kuo labiau laukiame, tuo ta žaizda plečiasi. Mūsų e, pastangos tam, kad iš Senegalo būtų užduotas buvęs diktatorius, jau e, trunka daugiau nei 22 metus. Per tuos 22 metus aukos patyrė tikrą policijos ir teismų serialą. Štai 2006 metais Senegalo e, vyriausybė, pono Vade vyriausybė vadovaujama, atsisakė išduoti buvusi despodą. Europos parlamentas kreipėsi į Senegalą tam, kad Hisenas Habrė būtų išduotas Belgijai. Savo 2007 metų ataskaitoje parlamentas prašė ES daryti spaudimą Senegalo vyriausybei tam, kad būtų parengtas Hisenė Kabrė procesas teisminis. Taigi ES buvo, tapo mūsų partneriu. Hisen Abrė e, procesas, teisminis procesas e, įgyjo tam tikros tikimybės E, kai ES dėka, ES finansavimo, 2 milijonų eurų finansavimo dėka buvo įkurti e, specialieji Afrikos teismai. Būtent e, Senegalo vyriausybės dėka šiuo metu Havre byla tampa tikru posūkiu teisingumui Afrikoje. Senegalas yra pirmasis Senegal, pirmoji valstybė pasaulyje išduodanti kitos valstybės buvusi vadovą. Tačiau nereikia nuleisti rankų. Specialieji, e, mūsų specialiesiams teismams dar reikalinga finansinė ir techninė pagalba. Mums dar reikalinga jūsų Europos valstybių e, narių e, ekspertų, kovojančių su nusikaltimais prie žmogiškumą pagalba ir patirtis. Čade E, tie specialieji teismai e, parengs e, specialią informaciją, informacinę kampaniją ir plėtos tą leitmotyvą, skleis tą leitmotyvą, kuris būtų pavadintas, kurį geriausia būtų pavadinti niekada daugiau. Mes jūsų prašome nepasiduoti ir toliau mus remti logistiškai ir finansiškai, kol bus atkurtas teisingumas. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, Jusen Habrė teismas yra būtinas, tačiau taip tik tai iš, iš dalies bus atkurtas teisingumas aukoms. Ir be to Čado visuomeniai vis dar nebus lengva susitaikyti su savo praeitimi. 2000 metais Aukos, kuriuoms aš atstovauju, pateikė skundą dėl kankinimų, nužudimų ir e, žmonių dingimų. Ir prieš buvusius, politi... buvo, bu... prieš buvusius policijos, politinės policijos narius buvo pateiktas skundas, tačiau iki teisminis tyrimas mirties taške dabar yra. Ir praktiškai jokios politinės valios nėra e, tokiems e, veiksmams tęsti. Aš netgi ir pati tapau e, policijos išpolio auka. 2001 metais taikio, taikių eitynių metu mane buvo bandoma nužudyti e, granatų pagalba. Štai, pavyzdžiui, e, tos, to policijos dalinio e, vadovas yra buvęs e, diktatoriaus režimo kankintojas. Kaip dabar tas kankintojas šia laikinėme pasaulyje gali ir toliau kovoti, kad diktatoriaus ginklai yra stipresni negu kad teisėjo plaktukas. Čado vyriausybė neįgyvendino 92 metais e, parengtos, parengtų e, nacionalinės tyrimų komisijos išvadų. E, aukoms nebuvo atlyginta, joks memorialas buvo netgi pastatytas šiuo metu kaip tik toje vietoje, mirusiųjų lygumoje kyla kaip grybai nauji pastatai, o našlės ir našliai netgi gedėti dar nėra baigę. Štai dabar praeis 22 metam po režimo pabaigos e, Čado vyriausybė turi imtis e, papildomų priemonių tam, kad būtų pripažintos aukų kančios ir kad jas, už, už jas būtų atlyginta. Mums dar reikia jūsų pagalbos tam, kad atlygintume ir padėtume aukos. Mano kritikai sako, kad visa tai yra tolima praeitis, tačiau aukos kenčia dar iki šiandien ir, ir e, jų kankintojų nebaudžiamumas ir yra, jų, ir yra tas neteisingumas. Aš noriu tik tai atsakyti savo kritikams, kad e, aš kovosiu su bet kokios formos nebaudžiamumu. Aš dabar norėčiau pagalvoti apie e, kitą savo veiklos pobūdį, aš kovoju su levira papročiais ir e, vaikais paverstais galvijų piemenimis. E, Čade e, moterų teisų, ne, teisės nėra gerbiamos, jų nėra laikomasi. Kai kuriuose regionuose, aš tai pavyzdžiui, moteris yra laikoma kaip ir palikimo dalimi. Jeigu vyras miršta, tai moteris yra uošvių šeimai perdodama kaip palikimas. Tokiu atveju našlė turi ištekėti už mirusiojo brolio ir ji gali gali tapti tiesiog seksualiai perdodamų lygų pernešėje. Mes kartu su savo asociacija bandome įtikinti kaimų e, vadovus, kad reikia tokiais atvejais moters sutikimo. Čia de taip pat labai daug e, vaikų nuo 9 iki 13 metų yra tiesiog jėga atplėšiami nuo savo tėvų tam, kad e, taptų galvijų piemenimis. Tiems, labia, tiems, kurie labiausiai pasiseka, kartais pavyksta grįžti į savo šeimas pas tėvus, tačiau e, pasiekmes to yra baisios. Štai mano Asociacija jau dešimt metų dirba šiais klausimais ir nuo 2011 metų sukūrė budrumo klubus, jau 16 vaikų e, pavyko išgelbėti. Jūs tikriausiai pritarsite, kad mums reikia kurti e, specialiosios pagalbos centrus e, vaikus ir mo, vaikum, vaikams ir moterims, kurios kenčia nuo tų vadinamųjų levira papročių. Reikia informuoti tėvus, e, reikia taip pat sulaikyti ir nubausti asmenys, kurie organizuoja tokio, tokio tinklo veiklą. Štai praėjusiais metais mūsų e, veiksmų dėka pavyko e, sulaikyti šio tinklo organizatorius. Tačiau čia vėlgi susidūrėme su nebaudžiamumu, nes Čadas paleido tuos nusikaltelius sakydamas, kad vaikų teisų konvencija dar nėra įtraukta į Čado teisę. Kokia ironija. Argi vergovė, priekyba žmonėmis nebuvo visų tautų pasmerkti. Ką, kodėlgi dabar reikėtų vis dar ieškoti e, priežasčių, e, kodėlgi dabar reikėtų dar moralinių ar kažkokių kitų, kitokių argumentų tam, kad kovotume su šiuo. E, e, su šia rykšte. Taigi, kaip matome, nebaudžiamumas šiade yra selektyvus. Teisingumas yra demokratinės valstybės ateities garantas ir kol kas tai yra tik tai iliuzija. Aš negalėčiau padėkoti Jums už, savo, už Jūsų dėmesį ir Jūs pasakyti, kad Jūs net neįsivaizduojate, kiek Jūsų dėmesys mus motivuoja dirbant šį darbą, tai yra atliekant žmogaus teisų gynėjų vaidmenį. Ačiū. Ačiū ponė Modena už tai, kad papasakojote mums apie kai kurios žmogaus teisų pažeidimus savo šalyje. Ir aš esu įsitikinusi, kad skirtingi vergovės tipai, kurios paminėjote, arba privarstinės vedybos, kuomet moteris yra ištekinamos joms nesutinkant, yra svarbus parlamente. Šie klausimai yra svarstomi ne tik mūsų pakomitetėje, bet ir e, moterų teisų komitete. Jūs kalbėjote apie būtinybę kovoti su nebaudžiamumu. Kalbėjote apie bylą prieš Hisen Habre. Tai yra labai svarbu. Jūs sakėte, kad nuvertus režimą praėjus 22 metams atrodo, kad byla yra svarstoma, tačiau laikas yra pernelik ilgas. Ir žiūrint į karinės diktatūras Kitose šalise būna taip, kad labai ilgai užtrunka, kol yra pradedamas tokio tipo procesas. Ir labai daug laiko prireikia, kol visuomenė gali iš pradėti svarstyti tuos nusikaltimus, kurie buvo atlikti prieš didelę visuomenės dalį. Mes savo pakomitetyje klausomės, išklausėme informacijos apie padėtį Argentinoje, kitose Latino Amerikos šalyse. Ir sužinojome, kad e, jeigu tie, kurie yra atsakingi už nusikaltimus, nepatraukiami baudžiamojon atsakomybėn, tai visuomenė negali susitaikyti. Taigi šis procesas, kuris yra pradėtas Senegale prieš Habre, aš manau, kad jis padės. Ir apskritai visa čiado visuomenė turi apgalvoti apie tai, kas įvyko per tuos pastaruosius metus. Aš norėčiau užduoti Jums klausimą. Jūs, ponė Modena, sakėte, kad yra tam tikra parama, bet reikalinga dar didesnė finansinė ir logistinė parama nagrinėjant teisminės bylas ir ne tik Habre bylą. Jūs taip pat sakėte, kad reikia padaryti dar nemažai ir reikalinga ir ES pagalba teikiant paramą aukoms ir nukentėjusiesiems. Taigi noriu jūsų paklausti, koks yra ES požiūris į kompensacijas ar tokios kompensacijos yra veiksmingos ir kaip būtų galima padėti skirti kompensacijas nukentėjusiesiems. Arba ką daryti su tais žmonėmis, kurie laikėsi Habrė nurodymų ir tapo kankintojais ir žudytojais. Tai yra susijęs su bendra kova su nebaudžiamumu šalyje, kaip ES prisideda prie tokios kovos. Ačiū. Pone Lopes. E. Dėkuoju. Praėjusį kartą, kaip jūs ir sakėte, turėjau progos pristatyti ES veiksmus ČEDE, taip pat e, teis, ir teisingumo reformos srityje, kaip kad e, pane Žaklin Mudeina jau viską išsakė, nieko negalėčiau čia papildomo pritarti. Uh, E, Dakare, e, Senegale e, vykstančiam procesui mes teikiame pagalbą finansinę. Taigi dabar Žaklin Mudeina atvykimo dėka mes suorganizavome keletą susitikimų su Europos išorės veiksmų tarnybos atstovais, keletų lygių netgi. Taip pat palaikome su šia pone ryšius Čede per savo delegaciją keitėmės e, informaciją apie galimybę teikti papildomą pagalbą. Pavyzdžiui, e, papildomą pagalbą vaik, aukoms arba e, informacinės kampanijas vykdant. Taigi, visa tai būtų susijęs su Habre teismo procesu. Jau dabar finansavimas, e, dabartinis finansavimas apima informacinės kampanijas. Taip pat esame pasirengę dirbti ir su ponios Žaklin organizacija bei kitomis panašiomis e, šioje srityje veikiančiomis organizacijomis čia de. Esame pasirengę ir kitus veiksmus čia įgyvendinti. Na, o dabar dėl, taip pat ir dėl nebaudžiamumo. Nebaudžiamumas e, yra viena iš sričių, į kurias ES per politinį dialogą su Čado valdžia e, nagrinėja. Taigi dabar ponios Žaklinos atvykimas šiandien į Briuselį taip pat suteiks naują postumį šiai sričiai. Kaip jau ir sakiau, šis rytis yra mūsų apimama, bet po jūsų atvykimo tikrai naujas postumis, manau, bus šioje srityje. Taigi dėkoju dar kartą už jūsų atvykimą čia. Okay. So, thank you. I think I... Ačiū. Regis, daugiau nėra kolegų norinčių užduoti klausimus. Jūs atrodo labai išsamų vaizdą situacijos pateikėte savo pristatymo metu. Ir taip, aš sutinku su jumis, ponia Lopes, reikia dar labai nemažai nuveikti ir mes visi džiaugiamės, kad ponia Mudena atvyko pas mus. Bet aš manau, kad jo e, pastebėjimas buvo toks, kad būtų galima rasti daugiau finansinės ir logistinės paramos. Ir aš esu įsitikinusi, kad mes pasistengsime rasti tokios pagalbos ir parlamentas, žinoma, stebės padėti šalyje. Aš dar norėčiau grįžti prie to, ką Jūs e, sakėte pradžioje. Jūs kalbėjote apie korupciją ir nekovojimą su nebaudžiamumu įvairiose Afrikos šalyse. Afrika iš tiesų labai dažnai yra keliama kaip klausimas tarp žmogaus teisų aktyvistų. Senegalas buvo pakankamai drasus ir atkaklus, e, patraukdamas kaiminės šalies buvusi vadovą atsakomybėn. Ir mes labai atidžiai stebėsime e, šią situaciją ir kelsime šį klausimą, kai vyksime Liepos mėnesį į Afrikos sąjungos susitikimus. Jūs turbūt geriau žinote nei kad mes apie tai, kad Afrikos sąjunga uh, galvoja apie tolesnius 20 metų planus. Ir kova su nebaudžiamumu visais lygmenimis turėtų būti vienas svarbiausių klausimų. Kai mes keliame tokius klausimus įvairių atstovybių atstovams, kitų šalių atstovams, tai mes turime omenyje apie omenyje tai, kad reikia bausti įvairių karinių struktūrų atstovus taip pat. Taigi mums reikia dar nemažai padiskutuoti šiuo klausimu, nes problema yra labai paplitusi, ji yra visuotinė. Jūs esate stipri žmogaus teisų aktyvistė, teisininkė iš Afrikos ir labai džiugu, kad jūs taip pat reikalaujate kovoti su nebaudžiamumu. Jeigu dar norėtumėte pasirod, pasisakyti, tai prašom. Oui, euh, simplement... Dėkoju. Tik tai norėčiau pasakyti, kad kova su nebaudžiamumu yra didžiulė kova, didelio masto. Tai prisidėtų prie realios demokratijos uh, įkūrimo mūsų šalyje. Taip pat tai prisidėtų ir prie gero valdymo, geros, geros valdysenos įgyvendinimo. Kaip jau ir sakiau, nebaudžiamumas kartu su korupcija yra kaip ir vežys, kuris graužia tą gangrenuojantį gyvenimą ir Afrikoje. Aš kaip žmogaus teisų gynėja kartu su e, savo kolegomis e, nesuprantu ir nežinau e, koks yra žmogaus teisų pažeidimo, e, kokios yra žmogaus teisų pažeidimo priežastis. E, daug ieškojame, kol supratome, kad viso to priežastis yra nebaudžiamumas. Kol nebaudžiamumas egzistuos, tol žmogaus teisės bus pažeidžianėjamos e, visais lygiais. Mes kviečiame kovoti su nebaudžiamumu. Na, o tam, kad būtų tinkamai kova su nebaudžiamumu įgyvendinta, tai ta teisingumo sistema turi būti griežta ir labai tvirta nepalenkiama. Būtent e, todėl man e, labai patiko ir patinka ES veiksmai atliekami čia de tam, kad būtų įgyvendinta teisingumo reforma, tam, kad būtų praktiškai atkurtas teisingumas, tam, kad būtų restruktūruojami tam tikri teismai. Teisingumo, tiksliau, ES dalyvavo ir teisėjų mokymų veiksmuose. Visa tai mus, mums padės sudaryti stipraus teisingumo įspūdį. O būtent šal, stiprios šalies pagrindinis e, bruožas ir yra nepriklausoma teismų sistema bei e, tokia teismų sistema, kuri aktyviai kovoja su nebaudžiamumu. Man labai svarbi yra kova su nebaudžiamumu. Šiandien galiu pasakyti, kad tuo yra susirūpinę tik tai žmogaus teisų gynėjai, visais lygiais beje. Ir visada žmogaus teisų gynėjai inicijuoja tuos veiksmus kovai su nebaudžiamumu. Štai pavyzdžiui, veiksmai pradėti prieš Kisenabre ir jo bendrininkus yra pradėti žmogaus teisų gynėjų ir aukų, ne Čado vyriausybės, ne Čado valstybės. Mes manome, kad Hisen Abre teismas turės labai didelę simbolinę prasme tiek Čadui, tiek visai Afrikai, nes taip mes tada turėtume teismo praktiką, kurią remiantis galima būtų kovoti su nebaudžiamumu Afrikoje, o gal net ir visame pasaulyje. Ačiū. Ačiū Jums dar kartą. Kalbant apie Habre bylą, Human Rights Watch 2013 m. vasario mėnesį yra pateikusi savo klausimus atsakymus, taigi tie, kurie norėtų išsamei susipažinti su šią bylą, galėtų perskaityti šį dokumentą. Dabar kitas darbo atvarkės klausimas. Klausimas dėl čia buvių tautų ir gavybos pramonės. Okay, then. So, colleagues. Kolegos. Dabar yra suplanuotas ilgas klausimas dėl čia buvių tautų ir gavybos pramonės. Aš manau, kad žaliųjų frakcija pateikė pasiūlymą surenkti tokį klausimą. Šis klausimas apima daugybę įvairių klausimų. Žinau, kad kolegos dirbantis moterų teisų komitete taip pat klausysis mūsų klausimo, kadangi rengia pranešimą dėl moterų teisų čia buvę bendruomenėse. Taigi yra labai daug suinteresuotųjų. Junktinių tautų deklaracija dėl čia buvę tautų teisų buvo patvirtinta prieš šešerius metus. Labai gerai, kad deklaracija egzistuoja, tačiau deklaracija yra tik deklaracija, o ne konvencija. Taigi praėjus šešeriems metams nuo deklaracijos patvirtinimo vis dar lieka daug ką nuveikti, siekiant, kad čia buvę bendruomenės galėtų naudotis joms priklausančiomis teisėmis. Čia buvę tautos vis dar susiduria su didžiuliais sunkumais socialinėje ir ekonominėje srityje ir negali visapusiškai naudotis joms priklausančiomis teisėmis. Šiandien mes dėmesį sutelksime į gavybos pramonės poveikį čia buvių tautų gyvenimui. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mes išklausysime liudijimų iš skirtingų žemynų. Išklausysime žmonių iš Afrikos, Australijos ir Lotynų Amerikos. Prieš pradedant, aš norėčiau Jums pranešti, kad mūsų pakomitetis yra užsienio reikalų komiteto dalis. Parlamente yra daugybė kitų komitetų - priekybos, vystimusi, moterų teisų komitetai. Ir visiškai neseniai kitose dviejose komitetuose buvo parengti pranešimai dėl įmonių socialinės atsakomybės arba konkrečiau dėl žmogaus teisų ir verslo. Ir mūsų pakomitetis teikė savo nuomonę šiems dviems pranešimams ir mes reikalaujame savo nuomonėse, kad reikėtų įtraukti žmogaus teisės, vartotojų teisės į verslo įmonių socialinės atsakomybės strategijas. Mes sakėme, kad įmonių socialinė atsakomybė turėtų būti išplėsta, į ją įtraukiant įmonių e, veiklą ir veiksmus e, trečiose šalyse. Ir aš manau, kad e, tai yra svarbu ir kalbant apie čia buvių bendruomenės. Tokioms bendruomenėms turi būti suteiktos įvairios galimybės ir priemonės, užtikrinant jų žmogaus teisės ypatingai galime kalbėti apie žemių perėmimo arba atėmimo problemas. Taigi pas mus yra atvykę keletas pranešėjų. Aš norėčiau pristatyti visų pirma visus jūs, o tada norėsiu suteikti žodį, jeigu technika mūsų nepaves, mūsų svečiui Australijoje, kuris klausysis mūsų klausimo. Beje, visas posėdis yra transliuojamas ne tik parlamente, bet ir už parlamento ribų, žinoma. Taigi pas mus atvyko Rafael Marches iš Angolos, žurnalistas iš Angolos bei žmogaus teisų aktyvistas. Jūs dirbate tyriamosios žurnalistikos srityje, jūs esate parašęs knygą Krūvini deimantai, korupcija ir kankinimai Angoloje. Ši knyga buvo išspausdinta Portugalijoje. Nežinau, ar jūs galėsite likti šiek tiek ilgiau, nes pasibaigus klausimui vyks kito klausimo aptarimas. Mes kalbėsime apie spaudos ir žiniasklaidos laisvę pasaulyje. Tai galbūt jums kaip žurnalistui taip pat būtų įdomu pasiklausyti. Pas mus atvyko ponia Juana Matilda Muliul Castro iš Guatemalos. Sveikinu Jūs atvykus į mūsų posėdį. Taip pat pas, jūs esate iš Hununija bendruomenės, priklausote moterų judėjimui ir jūs esate pasmerkusi kasybos pramonės poveikį žmonių gyvenimui San Miguel Iksta Gvatemaloje. Taip pat pas mus atvyko ponas Marino Hustahin. Jis yra neatstovaujamų tautų ir žmonių organizacijos generalinis sekretorius. Bus labai įdomu išklausyti jūsų konkrečių rekomendacijų skirtingoms ES institucijoms. Ir pas mus taip pat atvyko ponas Martin Šungong, e, tarp parlamentinės sąjungos generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Manau, kad jūs tikriausiai didžiausią dėmesį sutelksite į tą renginį, kurį jūsų organizacija organizuoja 2014 m. pasaulio čia buvių tautų konferencijos metu. Šis renginys vyks New York'e 2014 m. kovo mėnesį. O dabar pristatysiu mūsų svečią iš toli, kol kas jūsų nematome, bet tikiuosi, toj pat pamatysime. Noriu pristatyti David Radivylo iš Gunčehimi aborigenų korporacijos Australijoje. Bendryje labai kenčia nuo urano kasybos ir urano kasyba yra vykdoma mira aborigenų apgyvendintose žemėse. Mira priešinasi ir kovoja prieš tai, kad uranas būtų kasamas jų žemėse. Taigi mes išklausysime iš jūsų pranešimo, tikiuosi išgirsime daugiau detalių, o greta jūsų tikriausiai sėdi Dave Sweeney iš Nuclear Free kampanijos, taigi sveikinu jūs abu. Tikriausiai mes galėtume pradėti nuo jūsų pranešimo, prašom. Many thanks. Uh, at the outset, let me uh, thank Labai ačiū iš pradžių, dėkoju komitetui už šią galimybę ir atsiprašau, kad, kad nenumatytų aplinkybių nei Mirar, nei ir ponas uh, O'Brienas negali kalbėti šiandien. Aš pats, David Vadivar, aš atstovauju Miraro tautą kaip uh, einantis uh, vadovo pareigas e, Gundžiame Bar Regional Corporation. Ir taip pat noriu pristatyti ponas Vinį, kuris yra aplinkosauginės e, nevyriausybinės organizacijos atstovas. Jis e, turi daug ryšių su Mirar bendruomenė ir aš trumpai paprašysiu jį pakalbėti netrukus apie kai kurios klausimus. Grėsmės, kurią kelia urano kasyba Australijos šiaurės teritorijoje, ypač Džabaliukos telkinys e, e, yra gerai žinomas 1928 metais. E, šis, jūsų parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl Džabaluko. Buvo taip pat vykdoma UNESCO misija, buvo vykdomi tyrimai, tyrimai Australijos pra, parlamente, protesto judėjimai ir Australijoje ir pasaulyje blokuojant šios šachtos e, naudojimą. Mirarai yra tradiciniai savininkai. Ir a, e, ta kalnakasyba atsirado 7-8 dešimtmetyje, o e, kalnakasyboje nebuvo atsižvelgiama į tradicinių žemės savininkų nuomonę. Urano kasyba Miraro žemėje ir Džabalukos e, kasybos projektas yra du tokie procesai prasidėję 80-metyje. Ir nors Australija dažnai paiso teisės ir šneivės, tačiau e, šiuo atveju vyriausybė nenori grįžti prie šių projektų e, įteisinimo, kad dalykų, kad patenkintų protestuotojų reikalavimus. Šiuo atveju šias senas šachtas e, reikia, šioms šachtoms reikia taikyti reikalavimus, kad turi būti gautas e, žemės e, savininkų sutikimas ir taip pat užtikrinant jų žmogaus teisės. Tai tam vyriausybė turimtis veiksmų, o proceso peržiūrėti tuos procesus. Mirar tauta yra tradiciniai šios žemės e, savininkai Australijos šiaurėje. Jų žemė dabar priklauso Kakadu nacionaliniam parkui, o e, čia yra ir e, kasybos miestas Džabarų. Ir taip pat siūloma šachta Džabalukoje. Mirar vadovauja pana Ivalna Garula ir jos pastangos yra pripažįstamos. Ir jie yra gavusi tarptautinių premijų. Mirar tauta žinoma 16 tūkstančių metų. Tradicinės šios tautos žemės jų istorinis paveldas yra svarbus ir tarptautiniu mastu. Kakadu nacionalinis parkas yra pats e, pasaulio paveldo sąraše, tai yra Australijos didžiausias nacionalinis parkas, yra vienas iš pasaulinių 25 parkų, kurie e, įtraukti į sąrašą dėl jų puikių e, gamtinių ir kultūrinių savybių. 22 metais Džabaluka e, e, šachtą naudoti buvo suteiktas leidimas, tačiau per tą laiką tiesiog tame procese vyko sumaištis ir didelis spaudimas. 1997-1998 metais bendrovės e, pradėjo gavybą. Tai sukėlė didžiulę mirą ar tautos opoziciją šis pasipriešinimas, e, tai buvo 8 mėnesių blokada, kuomet beveik 5000 žmonių, iš kurių 400 buvo areštuoti, protestavo prieš e, šios šachtos naudojimą. E, buvo surinktas teismo tyrimas, parlamento tyrimas, UNESCO mokslinė misija, priimtos rezoliucijos Europos parlamente, Junktinių valstybių kongrese ir Australijos senate. E, protestuotojus rėmė aplinkos apsaugos darbuotojai ir kitos organizacijos. 2000-aisiais e, Rio Tinto nupirko kasybos bendrovę, o tuomet jau e, tie prieštaravimai tapo labai svarbus. Pirmininkė nutraukė. Gal galėtumėte kalbėti šiek tiek lėčiau, nes mums reikia vertimo į ispanų ir prancūzų kalbas. Galbūt galėtumėte kalbėti šiek tiek lėčiau. Atsiprašau, sako pranagentas. 2000 metais e, bendrovę nupirko Rio Tinto bendrovė ir tuomet e, visas kontroversiškas klausimas dėl Džebaluka šachtos tapo labai svarbus, kuris susilaukė didžiulio tarptautinio dėmesio. Ir e, tarptautinis spaudimas kartu su žiniasklaidos ir politinėmis intervencijomis leido e, Rio Tinto pirmininkui padaryti 2001 e, viešą pareiškimą, kad projekto plėtra nebus tęsiama be mirar žmonių sutikimo. Po to kilo diskusijos dėl sustarimo su mirar atstovais 2005 m. vasario mėnesį. Po trijų metų darybų e, Rio Tinto pripažino tradicinius savininkus, jų prieštaravimus ir nutarė e, neplėtoti šachtos be jų sutikimo. Šis susitarimas siekiant e, sutikimo buvo aptvirtintas ankstesnio Rio Tinto vadovo. Pagal susitarimą e, Mirar žmonės, bendrovė ir toliau išlaiko teisę į šias kasyklas. Šiame kontekste svarbu žinoti, kad šis sutarimas labai neįprastas, nes jis negali daryti įtakos sutikimui dėl e, vyriausybės išduoto leidimo naudoti šachtas, nes tas susitikimas buvo padarytas e, laikantis neteisingo proceso sutarimas tarp tradicinių savininkų ir, ša, ir, ir kasybos bendrovės yra susijęs su bendrovės projekto vystimu. Tai yra susiję tik tai su vystimu, o ne dėl kasybos teisų suteikimo. Ir dar reikėtų pasakyti, kad kitas projektas Mirar žmonių teritorijoje pradėtas 80-ąją dešimtąją be tradicinių savininkų sutikimo 2013 metais nepaisant e, neteisingo proceso, kuomet buvo suteikta e, nuoma į šachtas. E, RA kasybos bendrovė sutiko dėrėtis dėl esamų, esamos veiklos ir sutiko peržiūrėti finansinius susitarimus. Kasybos ir grežimo operacijos turi būti sustabdytos iki 21 metų. Irandži e, urano šachta, kuri gali e, apie 30 metų turėjo daug aplinkosauginių problemų, e, labai rūpi žemės savininkams, kurie gyvena vos už kelių kilometrų nuo šachtos. Pastaruoju metu dialogas tarp Mirarų ir Gadžaimio aborigenų korporacijos ir ERA pagerėjo, tačiau Miramarai stebi šią situaciją labai budriai, nes vis tiek jiems rūpi, kad šachta daro didžiulę įtaką ten gyvenantiems žmonėms. Džebelukos istorija labai įdomi, labai rūpi daugeliu bendruomenių, nes šiuo atveju bendrovė formaliai ir viešai yra sutikusi, e, sutiko su reikalavimais tuomet, kuomet bendrovė jau turi nuomos teisę. Tai atsitiko teisę gerbiančioje visuomenėje, tačiau sustarimas nepaiso įstatymų. Taigi, klausimai kyla, kaip žmogaus teisų pareigos, valstybės pareigos gali būti perkeliamos bendrovėjai, suteikiant nuomą neatsižvelgianti tas žmogaus teisės ir konkrečiai mirarų žmonių atveju, kai turime čia buvų bendrovė, čia buvų bendruomenė ir bendrovė, bendro, bendrovė, kaip priversti ją laikytis šių įsipareigojimų. Antra, pasaulio išteklių organizacijų atstovai e, atskaitingų tradiciniams savininkams jų įtaka labai svarbu, svarbi šiam procesui. Ir mm, Gandžiaimi korporacija ir Mirar žmonės turi daug rekomendacijų, kurios galėtų padėti komitetui ir valstybėms e, e, apsispręsti dėl šių e, tokių ir panašių tyrimų. Mes taip pat džiaugiamės, kad Europos parlamentas e, ne, ne, skiria dėmesio mūsų problemams, ypač svarbi metu, ir ragina parlamentą ir toliau aktyviai dalyvauti keliančios klausimus per periodinės peržiūros procesą, kad tai būtų palengvinta, kad Džeimė aboriginų korporacija e, padės rengdama ataskaitas apie esamą situaciją Europos parlamentui. E, ši korporacija taip pat ragina parlamentą parengti tyrimus apie aplinkos agnius kultūrinį poveikį e, čia buvėms gyventojams vykdant e, gavybos projektus. Tokie tyrimai galėtų prasidėti nuo urano kasybos poveikio ir čia buvų gyventojų sveikatai, aplinkai ir teisėms Kakadų parke. Tokie tyrimai būtų labai svarbus Europos e, diskusijų dėl energetikos e, kontekste. Gandžėjami Aborgino korporacija taip pat ketina padėti Europos parlamentui e, stiprinti valstybinių pusių stebėseną. Na ir ragins Australijos vyriausybę prisidėti prie šio e, proceso, pateikiant ataskaitas apie urano gavybos plėtrą ir e, apie situaciją dėl teisų, kurios e, suteiktos be čia buvų sutikimo ir reikalauti, kad tokios, toks sutikimas būtų duotas tęsiant panašius projektus. GAK taip pat rekomenduoja, kad Europos parlamentas pragintų Rio Tinto visuomet užtikrinti atitikimą įvairiausiams mechanizmams ir priemonėms, siekiant, kurie siekiama apsaugoti čia buvų žmonių teisės ir jų gyvenimą nuo gavybos pramonės veiklos. Taip pat mes rekomenduojame Europos parlamentui ieškoti, reikalauti paaiškinimų iš Rio Tinto, iš Australijos vyriausybės dėl siūlomo urano gavybos plėtojimo Kakadų regione ir apie jos e, ketinimus uždarant šachtas 21 e, metais. Taip pat Pirmiausia, norėčiau trumpai dar perduoti žodį, žodį savo kolegai Svinį, kuris pakalbės apie urano kasybos poveikį e, Europos energetikos diskusijoms. Ačiū, sako pirmininkė. Tačiau pirmiausia, aš noriu padėkoti už detalės rekomendacijas. Aš tikiuosi, kad gausime jas taip pat ir raštu. šis e, klausimas e, suorganizuotas taip. E, kiekvienas kalbėtojas turi septynės minutės, jūs kalbėjote dvigubai ilgiau. Dabar galbūt galėtume suteikti žodį kitiems, kitų kontinentų atstovams, o diskusijos metu galbūt galės pasakyti ir ponas Svinis. Kitaip mes nebaigsime savo programos laiku. Taigi, ačiū. Buvo labai įdomu labai, kad atsiprašau, kad turiu formalizuoti mūsų posėdį. Dėkuoju už jūsų pasisakymą iš Australijos. Tai yra žemynas, kurio žmogaus teisų klausimai retai svarstami mūsų komitete. Ir noriu perduoti geriausius linkėjimus poniai, kuri yra mirar žmonių, mirar tautos lyderė. Toliau pasisakys ponas Markėsas iš Angolos. Prašom. Thank you, Chair, for uh, the opportunity. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę šiandien jums kalbėti. Aš kalbėsiu Lundas bendruomenės vardu. E, Angolos šiaurės rytuose. Aš norėčiau pirmiausia papasakoti apie paskutinę smurto auką Kuango. E, aš kalbėsiu apie Lundas regione veikianti pagrindinį kasybos pramonės centrą. Apsaugos darbuotojai e, nušovė 30 metų Kazumyrį Wangą ir tai atsitiko balandžio 20 dieną. Tie patys apsaugos pareigūnai buvo sudarę susitarimą su kasėjais dirbti apleistoje nebeveikiančioje šachtoje už tam tikrą mokestį ir tam tikrą iškastų deimantų procentą. Tačiau apsaugininkai anksti ryte pakeitė savo nuomonę ir nustebino darbuotojus šūvių salvę jiems bedirbant. Tokiu būdu buvo nužudytas ponas Vanga. Ir tokios žmogžudystės yra sisteminis žmogaus teisų pažeidimas Angolos deimantų kasyklose. 2011 metais aš parengiau ataskaitą apie e, karinių ir privačių apsaugos įmonių vykdomus piknaudžiavimus. Ir buvo kankinta maždaug 500 žmonių, buvo nužudyta daugiau negu 100 žmonių. Ir visa tai yra susijęs su, veiks, su deimantų kasybos valdymu aliumi, al, aliuvinių deimantų kasybos zonose. Akivaizdu, kad reikia saugoti gamtinius išteklius. Kas šokiruoja Angoloje yra tai, kad Angoloje yra didžiulis skurdas ir tiesiog skandalingas turtas stebimas kai kuriuose sluoksniuose. Neturtingi kaimiečiai yra nužudomi Jie kasa deimantus tam, kad išgyventų, todėl kad neturi alternatyvių pragyvenimo šaltinių. Tuo tarpu, kai prezidento šeima, generolai ir nacionalinių deimanto įmonių vadovai kaupia turtus įsigydami deimantus iš tokių nelegalių kasėjų tiek oficialioje, tiek ir juodojoje rinkose. E, aš manau, kad nemaža pajamų gaunamų iš kasybos teisų dalis privalo būti perdodama um, tiems neturtingiesiams. Ir vietos bendruomenės atstovams, kurie buvo perkelti iš deimantų zonų, turėtų būti skiriamos kompensacijos, kad jie galėtų pragyventi. Aš norėčiau pasakyti, kad instrumentas, kuris galėtų apsaugoti čia buvių bendruomenės Lundas regione, yra Kimberly proceso sertifikavimo schema. Kimberlio proceso uh, E, sertifikavimo schema buvo sukurta 2002 metais. Jos tikslas yra reguliuoti tarptautinę priekybą neapdorotais deimantais ir užkirsti kelią maišininkų grupuotėms tokiamis lėšomis finansuoti ginkluotus konfliktus. Kimbelio proceso schemoje dalyvauja 54 dalyviai iš 80 šalių ir tai sudaro daugiau negu 99 procentus globalios neapdirtų deimantų priekybos dalies. ES valstybės narės yra atstovaujamos Kimberlio procese, todėl ES parlamento vaidmuo būtų labai svarbus, siekiant apsaugoti Lundas regiono vietos bendruomenę, taikant Kimberlio proceso schemą su ES pagalba. Ekspertai yra paskaičiavę, kad nuo KP įsteigimo taip vadinamieji deimantai iš konfliktų eksporto zonų prekyba jais nukrito nuo 15 procentų iki mažiau nei 1 procento. Todėl statistiškai į Kimberlį procesą galima būtų žiūrėti kaip į sėkmės istoriją, tačiau vis dar lieka labai daug iššūkių, kuriuos reikia spręsti, ypač kalbu apie smulkę kasybą pra, pragyvenimui ir ypatingai tokiuose šalise kaip Angola. E, tradicinės e, krūvino deimanto savoką kaip priemonės kovai ir vykdyti, e, reikėtų išplėsti tą tradicinę savoką. Šiandien Lundas regione yra kasami deimantai, tačiau jie taip pat yra tokie patys kruvini kaip ir prieš daugybę anksč... an daugybę metų. Šiandien žmonės yra žudomi ne dėl to, kad vyksta civilinis karas, bet pilietinis karas, bet dėl šikštumo ir dėl piktumo. Ir jie miršta, jie yra kankinami, jie, jų kančios yra išties skausmingos ir už tuos pinigus yra perkami ne raketsvaidžiai arba koviniai lėktuvai, bet iš tų pinigų yra įsigijamos prabangios vilos Portugalijoje, Ispanijoje ir įvairios pramogo, prabangos prekes vakaruose. 2012 metais aš stebėjau ES vadovaujamą darbą. Aš kalbu apie Dramblio kaulo kranto e, draugų grupę. E, jis siekia padėti Dramblio kaulo krantui pagerinti neapdorotų deimantų priekybą ir priekybą jais. 2012 metais KP taikė specialią priežiūros procedūrą siekdama įvertinti ir paskatinti laikytis minimalių KP standartų Marangė regione Zimbabvėje. Eksportai iš Marangė regiono e, sumažėjo tuo metu, kadangi buvo įvesti vidaus kontrolės mechanizmai. KP dalyviai e, KP plenarinėme posėdėje 2012 m. lapkričio mėnesį nusprendė neatnaujinti specialios stebėjimo priemonės po to, kai išgirdo pranešimų, kad pagerėjo saugumo ir kontrolės padėtis Marangė e, kasybos šachtose. KP Junktinė karalystė stebės padėtį šiame regione. Aš žinau, kad nuo 2004 metų e, aš ir pats esu parengęs ne vieną ataskaitą, kurioje, kurioje smerkiu e, žudimus, kankinimus, e, prievartavimus, žmonių priverstinį išvarimą iš jų gyvenamųjų vietų Marangės regione. Tokios ataskaitos buvo paskelbtos pasaulio lygiu. Iš tiesų jos pasiekia labai daug žmonių akademikų bendruomenė džiaugiasi tokiamis ataskaitomis ir įtraukia tų ataskaitų duomenis į savo rengiamas publikacijas. Tačiau jeigu mes pažiūrėsime, kas įvyko Marangė regione ir Lunde, galime užfiksuoti tam tikrus skirtumus. Ir čia labai daug apie ką galima būtų kalbėti. Pirmiausia, Marangė atvejus. Karinės struktūros perėmė Deimontų kasybos zoną 2008 m. spalio 27 d. Kariniai srikstasparniai e, ėmė skristi virš Čiatsva, Varangės dalies ir pradėjo išvaryti tiesiog iš zonos vietos kas, kasėjus. E, kareiviai ėmė šaudyti ir leisti šarnės dujas ir šimtai kareivių E, šaudė iš pabūklų be jokio iš anksnio įspėjimo. Per tris savaitės, per kurias buvo vykdoma operacija, e, žuvo žiauriai, žuvo daugiau negu 200 žmonių ir kareiviai e, privertė kasėjus kasti masinius kapus nužudytiesiems. ES ir daugelis valstybių narių Ir Junktinė karalystė, bet daugelis nevyriausybinių organizacijų ragina, kad Kimberly procesas sulaikytų deimantų eksportą iš Marangė regiono, kad nebūtų perkami Marangė deimantai. KP buvo išdavusi sankcijas, tačiau e, paskutinių metų incidentai rodo, kad reikia kad Kimbeli procesas kreiptų dėmesį į žmogaus teisų pažeidimų atvejus ir nekapituliuotų prieš vyriausybės veiksmus. Taigi pažvelkime, kas vyko Lundas regione. Iš tiesų faktai yra dar baisesni, jeigu tai būtų galima pasakyti, nes smurtas buvo išties įspūdingas apsaugininkams dirbantiems Lunde smurtas yra kasdienis darbas. E, Kimberly proceso ne viena tyrimo komanda niekuomet nebuvo atvykusi į Kvango. Aštuonerius metus yra teikiamos ataskaitos apie sisteminius žmogaus teisų pažeidimus. Maždaug šimtas žmogžudyščių buvo įvykdyta šaltakraujiškai. kraujiškai Tačiau Kimberly proceso atstovai nepasiuntė savo tyrimo komandos į regioną, kad išanalizuotų padėtį. Kągi būtų galima padaryti, kad deimantų pramonėje nebūtų tokių piknaudžiaujamų reiškinių. Visą tai yra gan paprasta ir tai yra nurodyta Kimberly proceso įgaliojimuose. Gali prisidėti ir Europos parlamentas. Tokios priemonės užtikrintų vartotojams garantijas, kurios yra būtinos, kad pirkėjai neįsigyja brangakmenių, dėl kurių buvo nužudyti žmonės. ES diplomatinės struktūros turėtų pademonstruoti pasaulį, kad Europą vienyje bendros idėjos, kad Europa puoselėja tam tikras vertybės ir kad ji gali pademonstruoti savo vadovaujančią poziciją nesiekdama lengvai užsidirbti eurą ar du. ES turėtų reikalauti kad ekspertų tyrimo komandos būtų nusiųstos į Lundas, kad būtų atliktas išsamus tyrimas, kad būtų atliktos apklausos su išgyvenusiais, nukentėjusiais, su vietos nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir atrodo, kad Kimberly procesas prarado suvokimą, kokia yra jos, jo misija. O misija yra tokia, kad krūviniai deimantai e, nepasiektų vartotojų. Kimbeli procesas yra pasaulinis deimantų reguliavimo organas ir jis turi vykdyti savo pareigas. Junktinė karalystė ištisus metus bendradarbiauja su ES, pramonės atstovais, pilietinėmis visuomenės organizacijomis, kitų šalių vyriausybėmis, kad būtų išplėstas Kibeli proceso mandatas, kad būtų galima spręsti rimtus žmogaus teisų pažeidimus. E, Kimbeli procese reikalaujamas vienbalsis sprendimų prieimimas, todėl progresas ne visuomet yra pasiekiamas. Kad Kimbeli procesas būtų patikimas, reikia užtikrinti dedamų pastangų sėkmę, reikia užkirsti kelią tam, kad krūviniai deimantai nebepatektų į tarptautinės rinkas. Ir mes, vietos aktyvistai, gedintis šeimų atstovai, kankinimų aukos, iškilus bendruomenės vadovai ir toliau dirbsime siekdami atskleisti žmogaus teisų pažeidimus, kuriuos atlieka deimantų pramonės atstovai Angoloje ir kurie yra dažnai ignoruojami Kimberly proceso. E, būtent Angolos žmonės turėtų taikiai kovoti, siekdami pakeisti tokią baisę realybę. Būtų labai naudinga, jeigu Europos e, Sąjunga ir Kimberly procesas neteiktų tiek daug paramos Angolos vyriausybei, jai tęsiant savo žmonių išnaudojimą. Ačiū. Pirmininkė, ačiū Jums, ponė Markės. Ačiū už išsakytas rekomendacijas ir reikalavimus. Juos aptarsime vėliau diskusijos metu, o dabar suteiksime žodį Juana Castro iš Gvatemalos. Thank you. Gracias. Eh, quiero agradecer a la subcomisión. Dėkoju. Norėčiau padėkoti žmogaus teisų pakomitečiui už pakvietimą dalyvauti šiuose klausimuose. Aš daugiausia kalbėsiu apie kasybos pramonę bei apie čia buvių e, reikalus, kalbėsiu apie Gvatemalą ir Kolumbiją. Per pastaruosius metus kasybos pramonė, degalų kasyba bei e, palmių arba cukranendrių e, plotų plėtimas turi labai didelio poveikio čia buvių e, gentims arba tautoms, nepaisant to, kad jos yra žemių savininkės, vyriausybė visada apeina šitą faktą. Ir žemės yra tiesiog suteikiamos įmonėms, kurios išgauna e, natūraliasias iškasenas e, e, čia buvėms priklausančiose žemėse. Žemėlapiai rodo, kad Latinų Amerikoje čia buvių žemėse labai daug yra kasybos projektų. valstybės koncesijas suteikia kasybos pramoniai, įmonėms jų, jos ir šitaip pažeidžia čia buvių teisės. Pirmiausia, kokios yra čia buvių teisės? Čia buviai turi turėti teisę e, nuspręsti, kaip e, bus eksploatuojama žemė, kokio tipo veikla bus vykdoma ir tos žemės yra E, jų jau keletą šimtmečių. Kitas dalykas tai yra teisė į kultūrą ir teisė nebūti e, išvarytam iš savo teritorijų. Taigi teisė gyventi savo gyvenamose vietose, teisė e, išlaikyti tradicinę ekonominę veiklą, tam, kad būtų jų poreikiai pagrindiniai užtikrinami. Na ir kita dar sritis pažeidžiama, tai yra konsultacijų, iš ankstinių konsultacijų ir, e, sutik, ir e, sutikimo teisės, taip sakant, pažeidžiamas. Niekas neklausė čia buvę, ar jie nori ar nenori tam tikros veiklos. Uh, Ypač dažnai taip elgiamasi, kai čia buvai kolektyviai valdo ir yra tam tikrų teritorijų savininkai, nes dažnai tos teritorijos, tos žemės yra paveldi, paveldimos, o teisinio statuso tie savininkai bent jau nėra jokias, susibūrę jokias bendrijas teisinės. 169 konvencijos straipsnį yra čia buvai pasirašę. E, labai gaila, bet e, politinės valios nėra tokiai praktikai nutraukti, bet to dar nepamirškime ir ginkluoto konflikto, kuris jau ne vienerius metus tęsiasi. Na, o dabar norėčiau pereiti prie vieno iš daug, svar, baisiausių kolektyvinių žmogaus teisų pažeidimų, vieno iš rimčiausių galbūt. Tie pažeidimai yra tarptautinių įmonių ir kasybos įmonių atliekami. Daugiausia nafta ir panašias iškasanas eksploatuojančios e, įmonės tai daro. Smurtas, diskriminacija yra čia buvių atžvilgių vykdomi. Kaip jau ir sakiau, užsienio įmonės vis labiau yra susidomėjusios čia buvų žemėse esančiomis natūraliomis iškasanomis. Daugybė laisvos prekybos sutarčių su JAV, Kanada bei ES buvo pasirašyta dėl šių žemių iškasenų vadovaujantis tomis, tais lai, laisvo, tomis laisvos prekybos sutartimis, yra daromas didžiulis spaudimas čia buvėms ir jų palikuonėms dėl jiems priklausančių žemių naudojimo. Kartais tiesiog e, kultūrinis žudimas vyksta. Kodėl kultūrinis žudimas? Paprasčiausiai žmonės prievarta yra iškeldinami. Ir taip pakertama yra kultūra. Tose sutartyse laisvosios priekybos yra numatyta, kad čia buvių balso niekas neklauso. Niekas su čia buvais netgi nesikonsultuoja, kai yra tokios sutartys sudaromos. Kolumbijos nacionalinė autochtonų asociacija parengė ataskaitą praėjusį mėnesį dėl žmogaus teisų pažeidimo. pažeidimų. 65 procentai autoktonų grėsia išnykimas. Situacija yra labai rimta. Viena iš jų išnykimo priežasčių būtent ir yra kasybos pramonė atliekama mūsų žemėse. šios e, išnykimo tendencijos buvo dar labiau paryškintos e, teisėtos ir neteisėtos kariuomenės e, veiklos. Peru, Gvatemaloje ir Kolumbijoje problemų kilmė dažniausiai yra siejami su kasybos. Problemų kilmė dažniausiai siejama su kalybų, kasybos pramonė. Kaip jau ir sakiau, žmonės yra iškeldinami, suprastėja dėl to jų gyvenimo kokybė. Paprasčiausiai todėl, kad nebėra vandens, piliečiai nebeturi prieigos prie vandens šaltinių, kyla pavojus jų sveikatai. Taip pat e, fiksuojamos nelegalių e, žemės pirkimų tendencijos. Šeimos labai dažnai skyla, nes dalis šeimos dažnai būna už pardavimą, dalis prieš žemę pardavimą taip pat ir šešėlinė ekonomika vyksta. Prostitucija buvo užfiksuota taipogi ir tradiciniai amatai, tradiciniai išlikimo išgyvenimo būdai taipogi yra pakertami. Tai galioja tiek Gvatemalai, tiek Kolumbijai, bet taip pat ir kitoms šalims, tokioms kaip Peru, Kolumbija ir kitos. Dabar kas dėl Gvatemalos? Mes mūsų šalyje gyvena daugiau nei 65 procentai autochtonų. Pasirašius taikos sutartis, taip pat Gvatemala 69 metais pasirašė autochtonų teisų konvenciją, tačiau nepaisant daugybės pasirašytų e, tartautinių ir kitokių sutarčių, kolektyvinių teisų vis dar nėra laikomasi. Situacija yra labai prasta. Štai pavyzdžiui, kas dėl iš ankstinio sutikimo informacijos ir konsultavimo teisės, tai mūsų konstitucija labai miglotai apie tai kalba. Tik tai savivaldybės, kai kurie teisės, savivaldybė leidžiami kai kurie teisės aktai paliečia šiuos aspektus. Autoktonų uh, organizacijos pačios sukūrė tam tikrus mechanizmus, konsultacijų veiksmų ėmėsi tam, kad, tiksliau, konsultacijų iniciatyvas e, inicijavo tam, kad būtų jų teisės apsaugotos. Kaip jau ir sakiau, kai kurios šeimos palankiai žiūri į įmonių vykdomus projektus Tačiau gavybos pramonė taip pat kiršina ir šeimas. Kartais prieinama netgi prie to, kad žudami žmonės už tai, kad gina savo žemės. Na, o dabar kas dėl sutikimo bei konsultavimosi, iš ankstinio sutikimo bei konsultavimosi teisės, tai buvo paskelbta ataskaita. Joje yra sakoma, kad e, į čia buvų balsą reikia įsiklausyti. Mes e, turime klausti čia buvių, kokio plėtros teritorijų vystimo tipo jie pageidauja. Tačiau nepaisant e, visų oficialiųjų dokumentų, niekas čia buvių balso neklausė. Ir um, štai pavyzdžiui, kasybos pramonių atveju niekas netgi neklausė, ką apie tai. Kasybos pramonės įmonių atveju niekas netgi neklausė, ką e, mano čia buvė apie tai. 69 metų konvencijoje yra numatyta, kad teisė į sutikimą ir iš ankstinę konsultaciją uh, yra pagrindinės teisės, bet kaip jau ir sakiau, čia buvių, su čia buviais niekas nesikonsultavo ir niekas jų nieko neklausė. Na, taip, galbūt į tam, tikras, tam tikrų nedidelių bendruomenių balsą buvo įsiklausyta, bet tie stambieji projektai paprastai į mažų bendruomenių interesus neatsižvelgia. Konsultacijų procesas turi būti laisvas, organizuojamas priešimantis tam tikrų veiksmų ir adekvatus. Na, o dabar yra labai daug e, dalykų, į kuriuos tiesiog neatsižvelgiama, kai e, įmonės e, pradeda veiklą mūsų teritorijoje. Kas kartą, kai imama, priimama, priimami kokie nors sprendimai, kurie gali turėti poveikio čia buvėms ir jų teritorijoms, turi būti konsultuojamasi. Tačiau, kaip jau ir sakiau, nei įmonės, nei valstybė šių principų nesilaiko. Dar kitas dalykas - plėtros modeliai numatomi laisvos priekybos sutarčių. Tie plėtros modeliai netitinka čia buvių plėtros modelių. Laisvųjų priekybos e, sutarčių modelis yra paremtas kapitalizmu, turto sukaupimu vienose rankose ir tai kenkia vietos ekonomikai. Vietos tradiciniai ekonominiai veiklai. Tas turto kaupimas vienose rankose tik tai E, sugriovė daugybę teigiamų dalykų ir išprovokavo konfliktus. Visą tai be jokios abejonės prives ir prie čia buvių tautų, tautų išnykimo. Viena iš žinių, kurią norėčiau perduoti ES, būtų tokia. Mes žinome, kad ir yra vykdomas dialogas su gavybos pramonė. Tai norėsime paklausti, kokiu metu uh, E, kokiame etape tautos gali įsikišti, čia abu tautos gali įsikišti ir išsakyti savo nuomonę, savo poziciją dėl gavybos pramonės įmonių vykdomų veiksmų. Aš manau, kad labai svarbu yra kreiptis į Europos Sąjungą ir paklausti, ką ji daro tam, kad pristabdytų Latinų, į Latino Ameriką veiklo, veiklą vykdyti vykstančių uh, įmonių kėslus. Na, galbūt ne visos įmonės yra europiečių, Europos įmonės. Tačiau manau, kad e, reikėtų apskritai tiesiog sekti investicijų srautus, kur įmonės investuoja. Ačiū, ponia Kastra, ačiū už išsamų pasisakymą. Dabar mes jau visiškai viršėjame mums skirtą suplanuotą laiką. Taigi, toliau ponas e, Busdachin, kuris yra neatstovaujamų tautų ir tautybių organizacijos generalinis sekretorius. Visi iki šiol kalbėjusiai pateikė aiškių rekomendacijų, ką ES ir parlamentas galėtų daryti daugiau ar daryti naujai. Taip pat įdomu būtų išgirsti ir iš jūsų konkrečių politikos rekomendacijų, ką mes galėtume daryti kartu su kitomis ES institucijomis. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane pakalbėti apie mūsų patirtį ir pateikti rekomendacijas iš mūsų organizacijos e, dėl čia buvų tautų ir kasybos pramonės. Daug čia buvų tautų gyvena periferijoje jos teritorijos yra toli nuo politinės ekonominės galios centro. Tačiau tai yra pati pirmoji vieta, kur e, išgaunami ištekliai, nes bendruomenės neturi politinės galios pasipriešinti tokiai gavybai. E, sprendimai išgauti tokius išteklius e, dažniausiai priimami be prasmingų konsultacijų su vietos gyventojais ir projektai lygiamini e, piknaudžiavimo ir gravimo be jokio kompensacijų, o tai sumažina ekonominės galimybės ir dina žmogaus teisų pažeidimus, pavyzdžiui, gazdinimus, kankinimus, e, areštus ar žudimus. Bet tai yra tik tai kelios iš pasiekmių, su kuriamis susiduria čia buvų bendruomenės tas lengvumas, kuomet vyriausybės ekspropriuoja žemės gavybos projektams, yra susijęs su sudėtinga žemės nuosavybės sistemomis. Vyriausybės dažnai atsisako pripažinti e, e teisės į žemę, o izoliuotos bendruomenės dažnai neturi priemonių ar žinių, kad galėtų e, gauti oficialius teisinius dokumentus apie savo teisės, apie savo nuosavybę. Taigi prieiga prie teisingumo yra labai svarbus, kad e, autochtonai galėtų apsaugoti savo teisės. Viena didžiausių kliučių, kuri kyla šioms bendruomenėms, yra teisingo teisinio, teisingos teisinės sistemos trūkumas, kad būtų apsaugotos pažina, pažeidžiamų, marginalizuotų žmonių teisės. E, pavyzdys, pavyzdžiui, Mapučia tauta Pietų Amerikoje. Netgi šiandien jie yra žiaurių represijų ir išvarimo iš tradicinių žemių aukos. Čilėje e, e, sustiprino tokią poziciją kaip viena greičiausia augančių šalių kontinente <clears throat> iš dalies dėka užsienio investicijų iš tų kompanijų, kuris nu, susinteresuotos turtinga Čilės dirba. Mapučio bendruomenė mato, kaip daugėja vis daugiau bendrovių, kurios investuoja į hidroelektrinės, e, miškus, kasybą, o taip ir taip e, e, naikina gamtinės sąlygas, kuriuose gyvena tas ta tauta. Jis taip pablogėjo ypač Pinočeto režimo metais ypač gyvendinant 84-ųjų antiteroristinį įstatymą. Jis leido įtariamuosius sulaikyti ir teisti kariniuose teismuose, kur galima kviestis liudyti anoniminius liudininkus. Kai kurie sprendimai rekomendacijos. Koks būtų ES vaidmuo sprendžiant šį svarbų tarptautinį klausimas? Laisvo iš ankstinio informuoto pritarimo koncepcija, kuri yra ES teisės aktuose taikoma. Dažnai jisai siūloma kaip geriausia praktika, kad būtų galima atsakingai ir sąžiningai valdyti gamtinius išteklius, kuomet vietos bendruomenės yra iš anksto informuojamos apie projektus, jomis nėra manipuliuojama, jos neverčiamos tylėti. Tačiau pasirodė, kad yra sunku šią koncepciją praktikoje taikyti dėl kelių priežasčių. Šios gairės kartais atrodo netikslios ir juose nesižvelgiama į e, autochtoninių bendruomenių interesus ir e, jų įvairovę. Labai naudinga priemonė šiame kontekste yra tarptautinės darbo, organizacijo, darbo organizacijos autochtoninių ir e, gentinių tautų konvencija 169, kuri reikalauja kad e, autochtonai gautų daug didesnę garantuotą garantiją e, ir kontrolę kaip e, savo žemėj. Konvencija, kurią pasirašė tik tai 20 šalių, yra kažkas konkretaus. O tai reiškia, kad jos įgyventimo procesas būtų paprastesnis, o rezultatai atsirastų nacionalinėje teisinėje struktūroje. Daugelio atveju ši konvencija yra veiksmingesnis sistema palyginti už šį, tą koncepciją, kurią minėjau. Biko, be, be to, čia reikalaujama, kad būtų teisiškai pripažinta autoktonų grupė. Daugeliu atveju tokios bendruomenės e, apibūdinamos kaip mažumų grupės, kad e, jos negalėtų gauti autoktonių tautų teisų. Ir to autochtoniškumo e, neigimas yra daugiausia politinis, nes jau yra aiškių, neginčintinų apibrieščių e, šiam terminui, o patys e, žmonės dažnai, retai abejoja savo poziciją. Ir teisingumo procesas negali prasidėti, kol nacionalinės vyriausybės nesusitars dėl autochtoninių grupių statuso ir nepasirašys E, į Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos 169. ES turėtų didesnį, daryti didesnį spaudimą, pavyzdžiui, tokiam šalims kaip e, e, Suomija ir Švedija, kuriuose gyvena autochtoninė samių tauta, kad jos ratifikuotų šią konvenciją. Čia yra principo pagarbos ir galiausiai žmogaus teisų klausimas, siekiant teisėtai pripažinti autochtoninės tautas Ir kad e, ši veikla būtų sėkminga, ES pati turi tapti e, autochtonų saugumo ir teisingumo atžvilgių švyturių. ES taip pat turi prisimti atsakomybę, kai kalbame apie jos pačios veiksmus. Didžiulis prekybos blokas ES panaudoja savo galias ir išteklius kaip e, trokštamas prekybos partneris pasaulyje kasdien, nu, panaudodamas tą minkštąją galę kad darytų įtaką šalims visame pasaulyje e, einant demokratijos keliu. Prekyba, įtaka per prekybą yra įrodytas metodas užsienio politikoje ir jo svarba didės ateityje. Nepaisant, ne, nereikia nesakyti, kad laisvos prekybos sustarimas būtų labai svarbus ES ekono, ekonomikai. Visos šalis, su kuriamis ES šiuo metu derasi, 2,2 procento padidintų ES BVP. ES vertina, kad per ateinančius du metus 90 procentų pasaulio paklausos bus sukurta už ES ribų. Tačiau šio fakto negalime naudoti kaip e, paaiškinimo ir ignoruoti pasaulinių e, įsipareigojimų žmogaus teisėms. Tam yra tikras ir stiprus e, teisinis pagrindas pagal 21 ES įkūrimo sutarties straipsnį. Negali būti dvigubų standartų, jeigu ES prekiauja su žmogaus teisų pažydėjais be jokių sąlygų, ji net galės ir vėliau turėti svertų. Todėl atėjo laikas ES įgyvendinti autochtonų teisės griežčiau negu anksčiau per tas galės, kurias ji geriausiai išmano. Ačiū very much. Ačiū. Aš manau, kad ir Vokietija nėra ratifikavusi e, rezoliucijos 169. Bet e, žinau, kad e, daug valstybių narių nenori ratifikuoti šio dokumento. Galiausiai suteiksime žodį ponui Čiungong iš tarparlamentinės sąjungos. Jis kalbės apie planuojamą 2014 metais surenkti konferenciją. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mane sudalyvauti. Pasistengsiu laikytis man skirto kalbėti laiko. Aš prieš, pereidamas prieš savo pastabų, norėčiau sureaguoti į anksčiau kalbėjusiųjų pastabas. Jie kalbėjo apie piknaudžiavimo atvejus, čia buvių tautų išnaudojimą. Jeigu parlamentai tvirtai atliktų savo vaidmenį, tai piknaudžiavimo atvejų tikrai sumažėtų. Taigi mes žiūrime į šių asmenų klausimą per politinio atstovavimo prizmę. Taip pat galvojame, kaip parlamentai galėtų spręsti čia buvių tautų klausimus, pasitelkiant įprastinės teisėkuros procedūras, priežiūros kontrolės mechanizmus ir lėšų skirimo priemonės. Taigi, kągi mes darome savo organizacijos lygių, mes vertiname, kokia yra e, čia buvių situacija pasaulyje, koks yra jų atstovavimas parlamentuose 2010 metais E, mūsų organizacija patvirtino savo deklaraciją dėl mažumų atstovavimo politikinėme gyvenime ir ši deklaracija yra tam tikras veiksmų planas parlamento bendruomenėms siekiant užtikrinti politinės teisės čia buvių atstovams. Dabar mes galvojame, kaip būtų galima daryti pažangą, tolesnę pažangą. Taigi žiūrime į parlamentų atliekamą veiklą, kaip parlamentai vykdo čiapas deklaracijos nuostatas. Mes norime, kad kuo daugiau žmonių parlamentuose žinotų, kokios yra čia buvių teisės, Taip pat tą turi žinoti ir įvairios nevyriausybinės organizacijos. Mes norime skatinti parlamentus visame pasaulyje imtis tokios veiklos, kuri užtikrintų e, čia buvių tautų teisų laikymasi. Pone pirmininkė, jūs domina konferencija, kuri bus rengiama 2014 metais. IPU planuoja surenkti parlamentinį renginį ir Jo tikslas yra atkreipti dėmesį į parlamentų bendruomenės bei tų partnerių, kurie siekia užtikrinti ir skatinti mažumų politinės ir ekonominės teisės. Mes rengiamės šiai konferencijai, yra nemažai nuveikta, yra kuriamas tinklas e, čia buvių parlamentarų visame pasaulyje tinklas. Jo tikslas vėlgi yra užtikrinti e, čia buvių politinės ir ekonominės teisės. Mes atliekame tyrimus, žiūrime, kaip mažumos yra atstovaujamos parlamentuose. Ir galvojame, kaip parlamentai geriau galėtų spręsti parlamentuose e, mažumų teisės, teisų klausimus. Taigi konferencija vyks New York'e, dar yra laiko jai pasirenkti, bet aš noriu, ponė pirmininkė, pasakyti, kad mes iš Europos parlamento tikimės šiokių tokių dalykų. Pirmiausia, norėtume, kad parlamentas palaikytų IPU ir kitų institucijų dedamas pastangas stiprinant parlamentų gebėjimus tose šalise, kuriuose e, čia buvių tautų čia buvų gyventojų skaičius yra nemažas. Mes taip pat skatiname Europos parlamentą, paskatinti parlamentarus prisijungti prie neformalaus parlamentarų tinklo, kurį dabar kūrėme, besirengdami 2014 m. konferencijai. Taip pat aš norėčiau paskatinti Europos parlamentarus parlamentą užmėgsti partnerinį bendradarbiavimą su IPU ruošiantis konferencijai. Mes jau pradėjome renkti vadovą parlamentui ir parlamentarams dėl čia buvių klausimų ir šis dokumentas bus svarbus konferencijoje Niujorke. Mes organizuojame susirinkimus IPU asamblėjos rėmose. Jie yra skirti čia buvių tautų teisėms ir Europos parlamentas yra IPU narys, todėl mes raginame jūs aktyviai domėtis e, mūsų vykdoma veikla. Tai tiek, ponė pirmininkė, aš galėčiau pasakyti apie tai, ką mūsų organizacija daro, siekdama užtikrinti e, čia buvių teises. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Turiu pasakyti, kad ES žmogaus teisų veiksmų plane, kurį patvirtinome praėjusiu metu gruodžio mėnesį, kiek pamenu, jei teisingai pamenu, yra tik nedidelė dalis skirta čia buvių teisėms. Ir dabar, jeigu žiūriu į mūsų pakomitečio darbo atvarkę, tai netaip jau dažnai mes nagrinėjame šiuos klausimus. Taigi jūsų vykdomas uh, E, stebėsenos darbas yra labai svarbus ir jis gali padėti mums gauti informacijos apie esamą padėtį. Kągi laiko tikrai turime nelabai daug, bet galiu Jūs patikinti, kad visos rekomendacijos bus priimtos domin. Ir dabar norėčiau suteikti galimybę pasisakyti komiteto nariams ir, žinoma, Europos išorės veiksmų tarnybos atstovams. EIVT geriausiai žino, kokie yra ES veiksmai šiuo klausimu ir jeigu bus laiko, aš norėčiau išklausyti jūsų nuomonės, nes Angolos ekspertas labai aiškę rekomendaciją pateikė dėl tyrimo komandos nusintimo į šalį, į Lundas regioną, Deimantų gavybos regioną. Aš taip pat pasižymėjau rekomendacijas iš Australijos. Galbūt parlamentas galėtų atlikti tyrimus, galbūt kažkas jau yra ruošiama ES. Ir ponia Castro kalbėjo apie būtinybę geriau konsultuotis su e, čia buviais įvairiais lygiais. Tai tikiuosi, kad mes galėsime grįžti prie visų šių klausimų ir žinoma dėl e, TDO rezoliucijos numeris 169. Ponas Melio, prašom. Prezident, a minha, a minha pergunta é dirigida eh, concretamente. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas yra skirtas yra susijęs su Demoraiš, kuris yra labai iškilus žurnalistas mano šalyje. Ir jis yra žinomas už savo kaip aktyvisto veiklą. Jis gina žmogaus teisės. Ir aš turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau pateikti. Jis yra Angoloje persekiojamas teismų, taip pat ir Portugalijoje jam kyla sunkumų ir jis buvo vienas tų asmenų, kuris nustatė žmogaus teisų pažeidimo atveju Angoloje. Jis buvo patrauktas atsakomybėn Angoloje ir Portugalijoje prieš jį pradėti procesai. Žinau, kad Angoloje jis yra e, išleidęs knygą apie krūvinuosius deimantus. Ir aš suprantu, kad prieš jį yra pradėtas procesas ir Angoloje. Jo vykdoma veikla siekiant apginti žmogaus teisės ir tautiečius yra gan rizikinga. Taigi, kaip būtų galima įvertinti tai, kas įvyko Portugalijoje ir Angoloje, kad jis buvo sulaikytas ir prieš jį pradėti teisminiai veiksmai. ar Angoloje buvo kažkokių pasisakymų iš jo pusės ir ar jis turi galimybę naudotis teisininko pagalba. Nes aš, kiek žinau, jis neturi galimybės pasinaudoti teisininko pagalba Angoloje ir Portugalijoje. Aš pats esu teisininkas. Ir žinau, kad pagrindinė teisė yra teisininko pagalbos užtikrinimas teismo proceso metu. Ir tokia teisė turi būti prieinama visiems, tiek Portugalijoje, tiek Angoloje. Taigi jeigu Portugalijoje jam reikėtų teisininko, tai aš būčiau pasirengęs jį ginti. Bet aš norėčiau sužinoti, kaip jis vertina tai, kad jis yra baudžiamojo tyrimo proceso taikinys. Ačiū, pirmininkė. Toliau Ana Gomes, mano sąraše. Ana, žinai, kokia yra procedūra. Po 50 turime baigti šį klausimą, nes turime aptarti pranešimą, kurį netrukus tvirtinsime. Tai prašau labai trumpai. Ačiū, aš norėčiau pasinaudoti šią progą tam, kad galėčiau pasakyti, jog aš taip pat norėčiau pakomentuoti Rafaelį Markėsą. Man būdų, buvo įdomus Rafaelio e, klausimai ir norėčiau kreipti dėmesį, kad vakar buvo pateikta ataskaita apie apie Angolos skolų sumokėjimą Rusijai, panaudojant gamtinius išteklius naftą. Ir vėlgi, tai yra visiškai korumpuotas procesas, kuomet ištekliai, Angolos ištekliai nukreipiami iš šalies į išorę. Šį ataskaitą buvo nusiųsta baroniniai Ašton, komisarui Piebalksui ir Europos komisijos pirmininkui. Manau, kad čia keliamas klausimas, kuris yra svarbus ir čia. Tai yra, ką ES gali padaryti ir turėtų daryti, turint galvoje, kad Angolos atveju bet ir kitų šalių, apie kurias kalbame čia atvejais. Turime prekybos susitarimus. Vienas su Angola susitarimas pasirašytas praėjusiais metais, bet yra taip pat ir kotonų susitarimas, kuris apima nuostatas dėl geros, gero valdymo, žmogaus teisų, o tai yra tiesiogiai svarbu ir čia buvių tautoms ir gamtinių išteklių, kurie priklauso toms tautoms kontroliai. Kiti kolegos kalbėjo apie Kimberlio procesą ir atrodo, kad jis neveikia. Taigi, ką ES galime padaryti, ką turėtume padaryti, ne tik palaikydami santykius su vyriausybėmis ir žmonėmis ir tautomis, bet ir Kimberlio proceso rėmose taip pat. Ačiū. Prieš saiktame galutinį žodį ponui Markesui, dabar suteiksiu žodį išorės veiksmų tarnybai. Labai trumpai prašau kalbėti ir atsiprašau ponui Svinį iš Australijos Nuclear Free kampanijos. Negaliu jums suteikti šiandien žodžio, bet e, kviečiu pateikti jūsų rekomendacijas raštu. E, ponas Visokį iš žmogaus teisų skyriaus. Ačiū, ponia pirmininkė. Tris trumpos pastabos dėl ES e, žmogaus teisų politikos e, čia buvių tautų atžvilgių. Kaip jūs teisingai minėjote, čia buvių tautos yra mūsų išorės e, politikos žmogaus teisų aspekto dalis ir mes įsipareigoja remti jungtinių tautų deklaracijos dėl čia buvių tautų teisų gyvendimą per politinės, teisinės ir finansinės priemonės. Mūsų kolegos iš komisijos galėtų, aišku, detaliau apie tai pakalbėti, ką mes darome naudodami ES priemonę demokratijai ir žmogaus teisėms šiame kontekste. Dėl Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos 169 per savo projektus mes gana sėkmingai e, siekiame šios svarbiaus, šios svarbiaus priemonės įgyvendinimo, pavyzdžiui, Nepalo atveju, kuris e, ją ratifikavo 2007 metais, arba Vidurio Afrikos Respublika ar Nicaragua, e, juos e, ją ratifikavo 2010 metais. Dėl žmogaus, teis, e, žmogaus teisų plano, kuris yra patvirtintas, mes turime įsipareigojimų susijusius mūsų politiką čia buvų tautų atžvilgių. E, trumpai pacituosiu. Čia ES turi peržiūrėti ir plėtoti mūsų politiką dėl čia buvių tautų, atsižvelgiant į jungtinių tautų e, deklaraciją dėl 2014 metų e, čia buvių konferencijos. Taip pat kalbama apie veiksmų planą susijusiu su ver, veik, verslu ir žmogaus teisėmis. Čia veiksmai yra tokie. Reikia užtikrinti Europos komisijos komunikatų dėl įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo, ypač plėtojant ir skleidžiant žmogaus teisų gairias verslo sektoriams, e, e, naftos, dujų, užimtumo ir įdarbinimo agentūroms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, skelbti ataskaitą dėl ES prioritetų dėl veiksmingo jungtinių tautų svarbiausių principų verslui ir, ir žmogaus teisėms ir plėtoti nacionalinius planus valstybės narėse dėl jungtinių tautų gairių, gairių principų dėl verslo ir žmogaus teisų. Kai dėl jūsų klausimo dėl potencialaus tyrimo Angolos atveju, jei būtima, jei, jei būtina, mes galime jums atsakyti raštu e, su aiškesnę, detalesnę poziciją. Ačiū. Taip, mes dabar galime, turėsime grįžti prie daugelio rekomendacijų. E, dėl Afrikos mes siunčiame delegaciją į Afrikos Sąjungą, turime pas, būti pasirengę ir tam. Ką sakė ponas Čunkum? E, kalbant apie jūsų būsimą konferenciją, galbūt mums reikėtų surenkti tam tikrą peržiūrą, galbūt neklausimą, peržiūrą rudenį to, ką daro Europos Sąjunga. Ir tuomet turėsime daugiau laiko pamatyti, ką esame pasiekę. Dabar tikrai noriu paprašyti atsakyti jums trumpai, labai jums užduotus klausimus. Ačiū. Trumpai turiu pasakyti, kad balandžio trečią man buvo pateikti kaltinimai departamento kovojančios organizuotų nusikalstamų Angoloje už šmeištą. Ir tai nėra tinkamas departamentas e, dirbti su šmeišto klausimais, nes e, knyga parašyta ir paskelbta Portugalijoje. Šis, šie kaltinimai e, atsirado po Portugalijos prokuroro sprendimo atmesti bylą, kurią prieš mane iškėlė Angolos generolai tarsi aš būčiau, mm, esu nuskaltęs žmonijai. Ir Portugalijos prokurorai atmetė šį e, kaltinimą, nes e, e, jie nustatė, kad aš pateikiau įrodymų, aš kontaktavau su, visai, su vis maržalėmis ir turėjau pagal žodžio laisvės ir spaudos laisvės principus paskelbti tą informaciją. Taigi generolai patys kai prokurorai padavė mane į teismą Portugalijoje, o ne Angoloje. Angoloje tik tai generolų užsienio partneriai man, man kelia bylą. Taigi e, aš du kartus dviejose jurisdikcijose esu e, traukiamas į teismą ir, e, aišku, Portugalija negali prarasti savo na, autoriteto ir aš turiu galimybę ten laimėti. Taigi, ačiū, ačiū visiems dalyvavusiems, dėkoju ekspertams iš Australijos, kurie pateikė savo reikalavimus e, patraukti mūsų dėmesį. Taip pat mes kartu su kolegomis ir prekybos komitete e, pagalvosime apie jūsų rekomendacijas, kaip jomis pasinaudoti. Toliau darbo tvarkėje e, spaudos ir žiniasklaidos laisvė pasaulyje. Trečią gegužės e, bus tarptautinė žiniasklaidos laisvės diena. Na ir mes pakvietėme tarptautinę žurnalistų federaciją ir DEFCO e, generalinį direktoratą e, dalyvauti renginyje Ir nors tai yra svarbus klausimas, mes išklausysime jūsų antruoju numeriu. Na, o svarbiausias mūsų dalykas yra mūsų pranešimas šiame e, užsienio reikalų komitete dėl e, spaudos ir žiniasklaidos laisvės pasaulyje. Pranešė yra Marėties Hakė. Mes turime labai mažai laiko e, aptarti šį pranešimą žmogaus teisų pakomitetėje nes gegužės mėnesį balsuojama bus užsienio reikalų komitete. Tai ačiū Marytė, kad atvykai pas mus pristatyti trumpai savo pranešimą. Išklausysime komentarų ir žinau, kad lygiai pusę šešių Marytė turi išeiti. Ačiū. Um... Labai ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę pasidalinti su jumis tokiu svarbiu, tokiu aktualiu klausimu. ES turi pademonstruoti savo kaip vadovės vaidmenį visame pasaulyje, sprendžiant šį klausimą, taip pat ir žmogaus teisų klausimą. Aš žinoma, viso pranešimo čia neaptarsiu, nepristatysiu, nes neturime tiesiog tam laiko, tiesiog noriu pabrėžti keletą klausimų, kurie yra atspindėti šiame pranešime. Dar turiu pasakyti, kad mes labai puikiai su įvairiomis politinėmis frakcijomis bendradarbiavome rengdami šį dokumentą ir dabar jau prieartėjome prie kompromisinių pakeitimų parengimo ir tvirtinimo. Ir aš manau, kad mes galime labai aiškę žinutę pasiūsti tiek Europos išorės veiksmų tarnybai, tiek ir Europos komisijai, paraginant jas ginti spaudos ir žiniasklaidos laisvę, taip pat žurnalistų gerovę, žiniasklaidos nepriklausomumą ir pluralizmą. Mes matome, kad pasaulis kinta ir šiomis dienomis matome, kad žurnalistai susiduria su vis daugiau problemų. Dažnai žurnalistai būna žmogaus teisų gynėjai ir jų pirmininkė. Norėčiau paprašyti visų nedalyvaujančių diskusijoje ir nenorinčių klausyti kito pranešimo pristatymą palikti posėdžių salę. Taigi, žurnalistai ir žiniasklaida kovoja dėl žmogaus teisų, kelia korupcijos, neteisingumo atvejus, neteisybės klausimus ir dėl skaitminės plėtros. Paprasti žmonės gali išreikšti savo balsą ir atkreipti dėmesį į daugybę įvairių klausimų. Ir tai e, gazdina autoritarinių režimų vadovus. Taigi šiame pranešime daug dėmesio yra skiriama tradiciniai žiniasklaidai ir vyriausybės čia yra atsakingos už žiniasklaidos laisvės užtikrinimą, tačiau turime pasakyti, kad vyriausybės dažnai pasinaudoja netinkamai nacionalinio saugumo įstatymais, antiterorizmo įstatymais ir apsunkina žiniasklaidos bei žurnalistų darbą. Todėl ši e, vyriausybių pareiga yra labai svarbi. Mes taip pat žiūrime ir į komercinių partnerių, į reguliuotojų vaidmenį žiniasklaidos pasaulyje ir įvertiname ES turimas galimybės pasinaudoti visomis įmanomomis išorės programomis, palaikyti ir užtikrinti spaudos ir žiniasklaidos laisvę. Taigi mes prašome Europos išorės veiksmų tarnybos kaip prioritetinį klausimą svarstyti spaudos ir žiniasklaidos klausimą, svarstant ir darantis dėl vystomųjų programų, dėl priekybos programų ir visais atvejais pabrėžti saviraiškos laisvės svarbą. Mes taip pat e, raginame komisiją ir išorės veiksmų tarnybą labiau koordinuoti visas ES dedamas pastangas šioje srityje, kartais stinga strateginio požiūrio, o jo iš ties labai reikia. Jis yra reikalingas ne tik sprendžiant tokius aktualius, skubius klausimus, kaip tarkime teisinė pagalba žurnalistams skiriant finansavimą, taip pat yra svarbus ir tvarus ilgalaikis planavimas. Negalima vien tik tai sutelkti dėmesio skubioms problemoms, lopijant kažkokias spragas, bet reikia pagalvoti apie ilgalaikę perspektyvą, kaip būtų galima užtikrinti laisvą žiniasklaidą pluralę žiniasklaidą. Žinoma, aš visuomet pasisakau už diskusijas ir todėl baigsiu savo pasisakymą. Tikiuosi, kad turėsite laiko perskaityti mano parengtą pranešimą ir visuomen, pilietinės visuomenės organizacijų atstovams norėčiau pasakyti, kad tikiuosi, jog šis pranešimas prisidės prie jūsų kasdienės veiklos. Pirmininkė, ačiū Marytie. Mums labai svarbu buvo pakviesti Jūs pristatyti šį pranešimą mūsų pakomitetyje, nes kai žmogaus tai, e, užsienio reikalų komitetas nusprendė renkti šį dokumentą, jis buvo ir pavestas renkti šiam komitetui, tačiau tai yra klas, klasiškai žiūrint e, grinai e, žmogaus teisų klausimas. Bet tai tiesiog e, pastebėjimas socialdemokratų frakcijos atstovė ponė Jakons, ar yra šešėlinė pranešėja, ji taip pat atvyko į posėdį, prašom. Ačiū ponė pirmininkė, aš labai džiaugiuosi geru bendradarbiavimu rengiant šį dokumentą. Beveik visi frakcijų pateikti pakeitimai yra įtraukti į galutinį dokumento projektą. Aš norėčiau pabrėžti keletą dalykų. Parlamente jau yra buvę tokių atvejų, kai parlamentas yra davęs griežtų rekomendacijų komisijai ir išorės veiksmų tarnybai. Ir atrodo, kad ne visuomet tų rekomendacijų yra paisoma. Čia galėčiau paminėti Kazakstano, Turkmenistano atvejus. Yra ne vienas atvejis užfiksuotas, kai Europos išorės veiksmų tarnyba nepaisė parlamento prašymų. Todėl mes turime pabrėžti, kaip svarbu, kad vyktų bendradarbiavimas su išorės veiksmų tarnyba. Saviraiškos teisė yra viena iš pagrindinių teisių ir ponia pranešėja jau ir sakė, kad šie klausimai turi būti keliami derantis su trečiomis šalimis dėl priekybos ar kito pobūdžio susitarimų. Ir mes, kaip parlamentas, žinoma, stebėsime, kaip rutuliosis padėtis. Pirmininkė, ar yra kitų narių norinčių pasisakyti? Jeigu ne, suteiksiu žodį išorės veiksmų tarnybai atsakyti jums užduotus klausimus. Aš taip pat turiu jums kitą klausimą, ar yra numatytas kažkoks kalendorius dėl žiniasklaidos laisvės tiek internete, tiek ir ne internete patvirtinimo. Ir aš žinau vieną atvejį, kai tyriamosios žiniasklaidos atstovas, žurnalistas Angoloje buvo susidūręs su daugybė problemų ir mes ką tik girdėjome kiek daug e, problemų kyla tiek žurnalistams, tiek ir žiniasklaidai apskritai. Tai suteiksiu žodį išorės veiksmų tarnybos atstovams. Ačiū. Norėtume padėkoti už šį pranešimą. Jis parengtas laiku ir jis prisideda prie išorės veiksmų tarnybos ir komisijos darbo stiprinant žodžio laisvę. Mes labai džiaugiamės, kad šis pranešimas sutelkia dėmesį į žiniasklaidos laisvę. Žiniasklaidos laisvė yra labai svarbi įvairiose žiniasklaidos platformose, tiek internete, tiek ir ne internete. Išorės veiksmų tarnyba nebijo pasiūsti aišku politinį signalą susijusi su smurtu prieš žurnalistus ir jų laisvą pribojimą. Mes smerkėme išpolius prieš žurnalistus ir tinklaraštininkus ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimo rėmose. Mes stipriname savo dedamas pastangas kovai su nebaudžiamumu. Mes džiaugiamės, kad Komisija ir Europos išorės e, veiksmų tarnyba siekia glaudžiau bendradarbiauti, kad jų pastangos būtų labiau matomos. Žiniasklaidos pluralizmas yra labai svarbus vykdant išorės veiksmus. EIVT ir komisija bendradarbiauja siekdama šio tikslo. Kaip pavyzdį galiu pateikti neformalios grupės atvejį tarp komisijos ir išorės veiksmų tarnybos. E, ši grupė renks gairias dėl saviraiškos laisvės. Taip pat buvo atliktas DEFCO tyrimas, paskelbtas praėjusiais metais ir aukšto lygio grupė yra parengusi savo strategiją. Visa tai padeda mums rengiant naujasias gairias dėl saviraiškos laisvės. E, mes taip pat džiaugiamės, kad pranešime yra kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę ir mes tikimės, kad gairės netrukus bus paskelbtos. Mes ir toliau dėsime pastangas, dalyvausime tarptautiniuose forumuose, Europos tarybos veikloje, palaikysime dvišalio pobūdžio dialogus, proteguojant ir skatinant saviriškos laisvės, stiprinsime dialogą su pilietinė visuomenė, išklausysime jų problemų, nes pilietinės visuomenės atstovai yra labai svarbus įtvirtinant demokratiją. Mes, žinoma, atsižvelgsime visas rekomendacijas, rengdami savo gairias dėl žiniasklaidos laisvės ir mes e, laukiame bendradarbiavimo su jumis dėl to, dėl kalendoriaus darbo plano. Aš turiu pasakyti, kad darbas yra pradėtas, įvyko, yra sukurta e, darbo grupė dėl žmogaus teisų, ji dirba šios klausimų ir orientacinis kalendorius yra e, toks, kad gruodžio mėnesį tai galėtų būti patvirtinta. Taigi mes ketiname parengti pirmąjį projektą iki Liepos atostogų. Kol kas tai nėra aišku, nes darbas yra vykdomas ir aš tikiuosi, kad dokumentas bus patvirtintas gruodžio mėnesį. Ačiū. Marytė. Ačiū, keletas galutinių pastebėjimų. Mes, žinoma, lauksime konkrečių rezultatų ir norėtume, kad viskas būtų gyvendinama anksčiau nei kad vėliau. keletas e, pastebėjimų, nes e, kai kurie klausimai iškildavo labai dažnai bendradarbiaujant su kolegomis parlamente ir kitais partneriais. Aš labai džiaugiuosi, kad e, mums pavyko parengti tokį pranešimą, kuris yra suskirsitas į atskiras temas. Ir mes čia nekalbame apie konkrečias paskiras valstybės. Tai nereiškia, kad uh, E, situacija vienoje valstybėje yra netokia svarbi kaip kitoje. Bet mes norime, kad politikai neįsitrauktų į tokį vertinimo procesą, nuotolinį vertinimo procesą. Mes nenorime politizuoti e, šio klausimo. Taip pat pripažįstame, kad yra pilietinės visuomenės organizacijų, kurios ir specializuojasi vertinant spaudo, žiniasklaidos situaciją, žurnalistų situaciją šalise, taip pat ir skaitminės žiniasklaidos padėtį. Taigi mes nusprendėme kaip priedą pateikti e, tokią informaciją, pripažįstant tam tikrų nevyriausybinių organizacijų darbą, kurios kai kuriais atvejais dirba kur kas geriau negu kad mes. Thank you. Taigi per tokius priedus mes ketiname e, svarstyti pačius rimčiausius atvejus. Ir paskutinis mano pastebėjimas. Šiame pranešime yra kalba apie, kalbama apie skaitmeninimą, bet turiu pasakyti, kad yra kita atskira ataskaita, e, kurią rengia Europos išorės veiksmų tarnyba ir aš norėčiau pasiūlyti šiuos du dokumentus svarstyti kartu nes ten yra daugiau informacijos apie tinklaraštininkų padėtį ir apie technologijos įtaką ES vykdomai užsienio politikai. Ačiū. Ačiū. Noriu pasakyti, kad pakeitimai AFET komitete bus svarstami 6 gegužės, balsavimas 7 gegužės, o plenarėje sesijoje gegužės 7 dieną. Taip pat mūsų komitetas norėjo pažinėti tarptautinę spaudos laisvės dieną, 3 gegužės. Ar teisingai sakau, 3 gegužės? Turime daug tarptautinių dienų ir jos prasmingos tik tuomet, jeigu mes rimtai jas žiūrime, susitiekėme į problemas. Ir tą dieną mes posėdžio neturėsime, todėl šiandien pas mus dalyvauja Tarptautinės žurnalistų federacijos atstovas ponas Moniai Kirly, kuris kalbės apie žiniasklaidos laisvę. Labai ačiū. Aš maniau, kad buvau pakviestas sureaguoti į šį pranešimą, kurį pristatė panės Hakė. Bet kokią atveju galiu pakalbėti apie du, abu dalykus. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešimo autorė. Manau, jisai yra puikus, labai išsamus. Atrodo, kad aptartos visos problemos, su kuriomis susidurėme savo kasdienėme darbe. E, Tarptautinė žurnalistų federacija atstovauja maždaug 150 žurnalistų sąjungų, maždaug 110, 120 pasaulio šalių. Mes dirbame per žurnalistų sąjungas, profesinės e, asociacijas, mes reiškiame jų interesus, jų problemas, problemams rūpinamės, problemams, kurios jiems kyla kasdien. Kalbėjote apie teroristinius e, įstatymus, apie jų naudojimą arba jų piknaudžiavimą, piknaudžiavimą jais. Tai yra problema mums. Jeigu pažvelgsime į vieną kaiminių šalių, į Turkiją, man atrodo, apie 60 žurnalistų šiandien ten yra kalėjime. Dauguma jų kaltinami nusikaltimai susijęsiai su terorizmu. Anksčiau tas skaičius buvo daug didesnis, jis sumažėjo. Ir e, čia yra nuopelnas tam tikras ir Europos žurnalistų federacijos. Taigi tokie yra iššūkiai žurnalistams Turkijoje. Kalbėjote apie nebaudžiamumo klausimą visiškai teisingai. Tai, tai turbūt yra vienas svarbiausių, reikšmingiausių klausimų. Vienas dalykas yra kalbėti apie žurnalistų žudimus ir nesunku pateikti skaičius, kiek žurnalistų kasmet žūna pasaulyje. Kur kas sunkiau tęsti toliau ir e, kalbėti apie atsakingų asmenų persekiojimą. Rusija, pavyzdžiui, yra tokia šalis, kur manoma yra apie 350 žurnalistų yra žuvę per praėjusius 10 metų. Ir tik nedidelė jų dalis, nedėlių e, atveju skaičiumi atsakingi buvo patraukti atsakomybę. Žinoma, E, dėl skirtingų priežasčių. Žurnalistai žūsta vieni dėl to, kad jie užsipuolami dėl to, už ką jie, ką jie skelbia, kiti žūsta nelaimingiuose atsitikimuose <clears throat> iš tų vietų, tose vietose, iš kurių jie rašo. E, mes pastarojame metu mokome žurnalistus, kaip valdyti riziką, kaip sudaroti su grėsmėmis, kurios uh, jiems kyla e, grėsmėmis ar iš kariaujančių pusių, ar e, nusikaltelių gaujų pusės. Taigi, Rusijoje mes dirbame šį darbą Filipinuose, kitose šalise, kur ko ne kas mėnesį žūsta žurnalistai. Maždaug prieš 2,5 metų didžiausias e, nusikaltimas prieš žurnalistus įvyko tuo met, kai 22 žurnalistai žuvo per vieną įvykį. 23 e, lapkričio diena ta proga tapo tarptautinė diena kovai su nebaudžiamamu. Ir viso žurnalisto asociacijos pažymi šią dieną savo e, renginiais, protestais visame pasaulyje. Kalbėjote kaip ko vis daugiau žurnalistų patenka į kalėjimus už savo darbą, ar panaudojant e, antiterorizmo įstatymus, šmeišto įstatymus ar panašiai. Tai tiesa. Tiesa yra tai, kad taip pat, kad vyriausybės vis įmantriau e, baudžia žurnalistus. Ir dažniausiai matome, kad žurnalistai įkalinami ne už jų darbą, bet pateikus išgalvotus kaltinimus, pavyzdžiui, sučiavimą, mokesčių vengimą ar nelicencijuotos programinės įrangos panaudojimą šalyse, kur 90 procentų gyventojų naudoja tokią įrangą. Tuomet e, teisės saugai patogu tampa e, tyrinėti, tirti nelicencijuotos programinės įrangos panaudojimą panaudojant jiems patogius faktus. Taigi vis daugiau pasitaiko tokių atvejų. Kalbėjote apie žiniasklaidos propagandą ir valstybinės transliacijos organizacijas. Kalbėjote apie, apie naujienų generuojamą turinį. Šiuo metu vyksta tam tikra diskusija apie žurnalistų, tinklaraštininkų, piliečių žurnalistų uh, vaidmenį, socialinės žiniasklaidos vaidmenį. Tuomet e, žurnalistų profesijai sunku išlaikyti savo tapatybę, nes dabar kyla pavojus, kad visi taps žurnalistais. Ir jeigu visi taps tokiais, tai kas yra tie konkretūs žurnalistai, profe, profesionalai. Tuomet sunkiau yra e, apginti mūsų teisės ar reikalauti vykdyti pareigos. Kalbėjote apie smurto panaudojimą, kalbėjote apie informatorių e, šaltinių apsaugą. E, tam grėsmė yra ir Europos Sąjungoje. Jūsų siūloma strategija, kad Europos komisija laikytųsi e, čia yra kai kuriais aspektais labai svarbi. Raginimas taikyti labiau struktūrizuotą požiūrį ir paramą žiniasklaidos e, žodžio laisvė yra teisinga. Aš e, praėjusią savaitę lankiausi e, Europos žmogaus teisų atstovo renginyje. Ten buvo svarbios iniciatyvos išsakytos. Na, žurnalistai turi konkrečią užduotį visaugant žmogaus teisės, ar tai būtų kova su korupcija, ar žmogaus teisų pažeidimai, ar kova su skurdu. Kalbėjome apie tūkstantmečio vystimosi tikslus, kurie bus peržiūrėti po keliarių metų. O žurnalistai būtent e, rašydami apie korupciją, blogą valdymą yra svarbu šią prasme. E, jūs kalbėjote apie kai kurios finansavimo mechanizmus su konfidencialumo sąlygomis žmogaus teisų aktyvistams. Galbūt tai tinka ir žmogaus teisų grupėms, tai kelia problemų žurnalistų paramos prasme, nes žurnalistai kovoja su korupcija, reikalauja atskaitomybės ir skaidrumo, o žurnalisto grupės e, jeigu jie būtų remiami neskaidrių finansavimo šaltinių, tai pakirstų jų e, sažiningumą, jų patikimumą. Tai yra svarbu, tai man atrodo, kad komisija tai turėtų apgalvoti. Ir žurnalistams tuomet gali kilti tam tikros pavojus. Mes tikimės, kad jie e, tada tarsi būtų galima jiems veikti už įstatymo ribų. Taip pat svarbu yra tai, kad vyriausybės vis dažniau užsipuola patį demokratijos aktyvistų e, finansavimo vaidmenį, ar tai būtų Rusija ar vidurio rytuose. Ir tuomet pilietinės visuomenės organizacijos e, yra užsipuolamos dėl jų finansavimo. Jeigu finansavimas bus slaptas, tai tuomet tokiam argumentui, kad kažkas e, neteisingo, kažkas įvertino ten vyksta, būtų labiau pagristas. Suprantu, kad kai kuriuose šalise tai yra e, būtina, kur yra e, žurnalistų finansavimo problemos. Vietos pajėgumų kūrimas yra labai svarbus. Aš dirbu žurnalistų sąjungoms, o mūsų dauguma sąjungų atspindi tos aplinkos skurdą, kuriuose, kurioje jie veikia. Jiems reikia reformų, reikia paramos. Nebūtinai jie puikiai valdo projektus. Jie galbūt patikė puikus, puikius naratyvus, bet jie turi dirbti aplinkoje, kurioje egzistuoja. Todėl pajėgumų kūrimas yra labai svarbus. Vienas perspėjimo signalas mes matome, kad dažnai daug donorų yra pasirengę finansuoti nevyriausybinės organizacijas, kurios yra labai geros ir efektyvios. Bet taip pat yra ir Ir tam tikrų nevyriausybinio organizacijų, kurie rengia geras paraškas, supranta visą sistemą bet iš tikrųjų neturi tikro ryšio, apčiopiamą ryšio su žurnalistų bendruomenė. Taigi, kalbant apie pajėgumų kūrimą, tai vietos pajėgumai e, yra svarbus, ypač tos grupės, e, ta prasme, kad jos turi atstovauti tą tikslinę auditoriją. Kartais gali tekti dirbti su sunkiais klientais, kurie nėra tokie efektyvūs kaip kiti. Dar vienas rūpimas klausimas būtų tai, kad dažnai daug kalbama apie socialinios žiniasklaidos vaidmenį. Matėme arabų pavasario atveju ir kitais atvejais, kai tai pasinaudojo, pa, pa, pa, buvo panaudota plačiai. Taip, socialinė žiniasklaida svarbi, tinklaraštininkai svarbus. Jie daro tai, ko nepadaro e, pagrindinė žiniasklaidos rovėje ir socialinė žiniasklaida tuomet gali suvaidinti savo vaidmenį. Tačiau e, parama tai socialiniai žiniasklaidai neturėtų e, pakeisti paramos ir reformų svarbiausioje žiniasklaidos rovėje. Socialinė žiniasklaida nėra alternatyva sveikai, tvirtai žiniasklaidai kuri gali pareikalauti atsakomybės iš vyriausybių. Na ir pagaliau aš džiaugiuosi nuorodomis į Europos Sąjungą, kad ji turi turėti autoritetą šioje srityje ir tam jai reikia savo namų. E, tai yra sustvarkyti savo namus. Ir nors keliomis, keliose vietose apie tai kalbama, nėra aiškaus pareiškimo teiginio apie būtinybę saugoti žiniasklaidos sektorių, kaip profesinė bendryje, saugoti žurnalizmą kaip e, viešąją paslaugą ar viešos gerybės teikimą. Kai kalbame apie spaudos laisvę, tai manome, matome, kad didžiausia grėsmė yra jos ateitis. Kaip žinote, žiniasklaida šiuo metu susiduria su didžiuliais iššūkiais O tradicinės žiniasklaidos modelis panašu, panašu ardoma, pan, pamažu ardomas. O priežastis prieš yra krizė, reklamos pajamų mažėjimas, informacijos gavimas laisvai, nemokamai. Žmonės nebemoka už e, informaciją, bet geras žurnalizmas juk kainuoja. Jeigu norite turėti gerą žurnalistą, jam reikia mokėti tam reikia gauti pelną, todėl pats visas žiniasklaidos sektorius turėtų būti kažkaip apsaugotas. Susidarėme su situacijoje, kuomet rinka nepakankamai sugeba remti, išlaikyti žurnalizmą. E, labai svarbi dalis e, pranešime yra ta, kur kalbama apie, apie tai, kad reikia rasti alternatyvius modelius, kad būtų galima padėti žiniasklaidai išspręsti šią problemą. Šiuo metu žiniasklaida e, traukiasi labai didelį, dideliu mastu ir klausimas e, yra, ar ta žiniasklaida išliks tokia kaip dabar po 10-20 metų. Žinoma, bus e, terorizmo, bus autoritarinių režimų, kurie sieks kontroliuoti, cenzuruoti žiniasklaidą. Tačiau pavojus yra tai, kad prarasime tvirtą, nepriklausomą žiniasklaidos sektorių tą sektorių, kuris gali reikalauti atskaitomybės iš galingųjų ir gali būti pavyzdys kitiems. Turbūt tiek. Labai ačiū. Ačiū. Manau, kad e, visai neblogai buvo e, e, pakalbėti apie žurnalizmo problemas, laukiant gegužės trečiosios Be šešėlinių pranešėjų čia mes turime ir politinių frakcijų darbuotojų, kurie dirba šiais klausimais, taigi jūsų rekomendacijos yra naudingos. Dabar norime išklausyti ponios Kristinos Daimon, kuri yra, yra DigiDevco atstovė. Prašom, laukiame jūsų pasisakymo. Thank you so much, Madam Chair, for giving. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę pasisakyti. Žinau, kad mes vėluojame, atsiliekame. Ne, sako pirmininkė, tik poniai šakiai reikėjo išvykti anksčiau. Dabar mes turime laiko iki pusės septynių. Aš norėčiau taip pat pasveikinti e, šį pranešimą, e, pranešėją jame kalba apie skaitmeninę laisvę ir apie viešasias gerybės, apie kurias kalbėjo Oliveris, kalbėdamas apie žurnalistus. Tai yra labai svarbu šiandienos visuomenėje. Viskas labai greitai keičiasi. Žurnalistai susiduria su naujomis galimybėmis, bet žinoma ir naujais iššūkiais. Žurnalistų E, profesijai taip pat kyla iššūkių. Ir kitas svarbus klausimas yra apsaugoti žodžio laisvę ir pačius žurnalistus. Kaip ir minėjo Nevis, mes praėjusiais metais atlikome tyrimą ir tai pirmas žingsnis pradėti diskusiją siekiant akcentuoti esminius klausimus, kuriuos jau ir paminėjo Oliveris. Mes taip pat siekiame, kaip būtų galima iš mūsų, pačios, iš mūsų pusės e, kla, e, spręsti šias problemas, užtikrinant žodžio laisvę ir žiniasklaidos kaip viešosios gerybės vaidmenį. Ir šis tyrimas buvo vykdomas kartu su pilietinėmis visuomenėmis, taip pat ir ES institucijomis bei išorės veiksmų tarnyba. Praėjusią savaitę vyko sesija skirta žiniasklaidos vystimusi ir mes turėjome galimybę paliesti kai kuriuos klausimus, kurie yra aprašyti tyrime. Aš čia kalbu apie atskaitingumą, taip pat žiniasklaidos vaidmenį pažeidžiamose valstybėse, taip pat perinamojo laikotarpio valstybėse, taip pat žiniasklaidos vaidmenį rinkimų metu ir paramą žiniasklaidai. Ir kitas svarbus aspektas buvo žurnalisto apsauga ir žmogaus teisų apsauga. Šiame sustikime mes aptarėme šiuos klausimus. DEFCO e, sieks pratesti tokias konsultacijas ir darbą, kai būtų galima labiau prisidėti prie žiniasklaidos laisvės užtikrinimo. Ačiū, pirmininkė. Mhm. Manau, kad šį darbo atvarkės punktą svarstyti baigėme. Ačiū, kad atvykote pas mus. Ir paskutinis darbo atvarkės klausimas yra klausimų valanda. Aš pati esu pateikusi klausimą dėl Magnitski bylos. Čia yra keletas mano klausimų, tai aš juos perskaitysiu. Parlamentas rekomendavo tarybai nustatyti vizų apribojimus Rusijos pareigūnams susijusiems su Sergejaus Magnitskio byla. Tas buvo padaryta 12 metų spalio mėnesį. Tačiau tuo metu e, byla prieš tuos e, pareigūnus buvo uždaryta, tačiau buvo pradėta nauja e, byla ir buvęs Magnitskio klientas Brauderis taip pat buvo įtrauktas į paieškomus sąrašą. ES pradėjo dėrybas visgi dėl vizų režimo supaprastinimo Rusijos pareigūnams. Taigi aš turiu klausimus tokius. Ar Europos išorės veiksmų tarnyba aptarė, svarstė Europos parlamento rekomendacijas dėl galimų kelionės suvaržymų ir apribojimų bei kitų sankcijų Rusijos pareigūnams susijusiems su Magnitskio byla. Ar išorės veiksmų tarnyba turi naujos informacijos dėl to, kaip pasistumėjo tos diskusijos, kokios pažangos pasiekta, taip pat ar yra pažangos taryboje, kaip išorės veiksmų tarnyba analizuoja Rusijos sprendimą uždaryti, baigti Magnitskio bylą prieš Rusijos pareigūnus, bet iš naujo pradėti bylą prieš Rusijos Rusijos teisininką ar išorės veiksmų tarnybą susisiekė su Rusijos valdžios institucijomis ir bendradarbiavo su jomis skirtingais lygmenimis, kokia buvo Rusijos reakcija, ar Europos išorės veiksmų tarnyba planuoja tolesnių žingsnėmtis dėl Magnitskio bylos, ar išorės veiksmų tarnyba susijo viso supaprastinimo e, dėrybą su Magnitskio byla ir galiausiai ar išorės veiksmų tarnyba mano, kad Rusijos pareigūnams reikia numatyti supaprastintą vizų išdavimą tuo metu, kai Magnitskio byla rodo, kiek daug yra trūkumų Rusijos teisingumo sistemoje. Taigi aš palaikau ryšius su kolegomis ir Airijos parlamente, nes jie taip pat e, svarsto galimus e, vizų apribojimo klausimus. Taigi būčiau labai dėkinga, jeigu jūs galėtumėte atsakyti tuos klausimus. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponia pirmininkė, už šį klausimą. Norėčiau atsakyti e, išorės veiksmų tarybos vardu. Aišku, kad čia yra didelio dėmesio sulaukusi byla. Sergejos Magnitskio byla yra embleminė. Ir Daugelis mūsų stebėtojų ją vertina teisės viršinybės Rusijos federacijoje kvintesencija, būklės tos uh, e, kvintesencija. ES e, reikalavo, kad būtų vykdomi detalus tyrimai, kad bet koks asmuo atsakingas už Magnitską e, mirtį ir korupcijos skandalas, kurį išiškėlė, būtų patraukti atsakomybėn. Tai buvo pabrėžiama aukščiausių lygmenių laiške praėjusiais metais, e, balandžio 18 dieną parašytame, e, kurį parašė pirmininkas Van Rompojus, Europos pir tarybos pirmininkas, tuometiniam Rusijos prezidentui Dmitrijui Medvedevui. Nuo tada ES dar kartą kėlė šį klausimą ES ir Rusijos vadovų susitikėme 23 gruodžio ir pastaruoju metu per komisijos apsilankymą Rusijos vyriausybėje kovo 21-22 dieną. Mūsų pozicija yra aiški. Tik tai patikimas ir išsamus teis, teisinis tyrimas gali padėti sukurti pasitikėjimą teisės viršnybę Rusijoje. Todėl, kaip vyriausiai galiotinė yra sakiusi savo pareiškime kovo 20 dieną, Rusijos sprendimas už e, nutraukti bylą anksčiau laiko, tuo pat metu iškeliant po mirtinę bylą prieš patį Magnitskį, yra papildomas šaltinis keliantis susirūpinimą apie tinkamo teisinio proceso Rusijos federacijoje būklę. Kaip Jūs minėjote, ponia pirmininkė, spalio 2012 m. 23 spalio Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, rekomenduodamas tarybai taikyti sankcijas, tai yra vizų apribojimus ir turto iššaldymą tiems žmonėms, kurie yra susiję su pono Magnetskio mirtimi. Išorės veiksmų tarnyba atsižvelgia į šią rekomendaciją. <clears throat> Iniciatyvos, kurio imtasi Europos ir kai kuriuose nacionaliniuose parlamentuose, pabrėžia tą svarbą, kurią skiria Europos visuomenė šiai ir panašioms byloms. Išlės veiksmų tarnyba ir toliau um, aiškiai dėstys mūsų lūkesčius, kad šios bylos tyrimas turi būti atnaujintas ir vykdomas tinkamai. Sankcijos yra dalis integruotos ir visapusiškos Europos politikos uh, dalis ir yra paskutinė priemonė restrikcinės priemonės turi būti svarstamos tik tai specifinėse situacijose pagal nustatytas ES gairias. Jos yra prevencinė priemonė, kuri reikalauja aukščiausio politinios paramos lygmens ir gali būti skiriamos tik tai vienbalsių valstybių narių susitarimu. Kai dėl vizų palengvinimo susitarimo, apie kurį jūs kalbėjote, turiu pabrėžti, kad diskusijos dėl šio dokumento dar vyksta ir vyksta visapusiško dialogo kontekste. Darybos dar reikia baigti, <clears throat> o rezultatus turės patvirtinti Europos parlamentas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už e, detalų atsakymą. Jūs sakėte, kad vizų palengvinimo režimo darybos vyksta ir galite būti įsitikinę, kad mes jas seksime tiek, kiek galime taip pat. Ačiū. Man atrodo, papildomų daugiau klausimų neturime. Ačiū. Tuomet šis posėdis šiandien baigiamas ir rytoj tęsime nuo 9 valandų nuo rekomendacijos tarybai dėl ES gairių skatinant e, religijos